Good afternoon. Labą dieną, ponios ir ponai. Prašau užimti vietas. Ir pasirenkti, prašau, darbui. Kolegos, matau, kad vis dar koordinatoriai, ką ten dailina, sako pirmininkas, balsavimo sąrašus ar ką. Lukterėsime papildomą minutę, kad koordinatoriai baigtų dailinimo darbus, o jūs pasiruoškite kolegos balsavimo korteles, nes reikės balsuoti. O balsavimas kai kuriais klausimais bus sudėtingas. Taigi, pirmiausia, pasižiūrėkite, ar turite elektroninio balsavimo korteles. Can you, can you, can you ask your assistant to get for another one? to, I mean, to fetch another one, to fetch a new one. It'll take some minutes, but we, in the meantime... We... Palaukime. Uh, e, you... Paskaičiuosime jūsų balsą, uh, kelkite ranką. If you're all set. Jei visi jau pasirengę, noriu jums priminti, kad reik, elektroniniu bals, būdu balsuosime dėl gana sudėtingos, sudėtingo dokumento, kurį parengė ponė Benova, Flašikova Benova. Tikrai mūsų laukia didelis darbas, todėl susikaupkite, prašom. Ir pradėsime nuo pirmojo klausimo, tai yra Europos gumo nuo nusikalstamumo statistiką. Pranešėjas ponas Timofei Kirkhaupas. Jeigu pranešėjas nenori pasisakyti, mes perėsime iš karto prie balsavimo. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Pradedame balsavimą sako pirmininkas. Dabar balsavimas baigtas. Trisdešimt vienas už, aštuoniolika prieš, aštuoniolika susilaikė, vienas prieš. Na, suprantu, komisija, jei atsižvelgiant į balsavimo rezultatą, reiktų suteikti minutę pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai daugiau negu vienos minutės nereikia. Komisija apgailę stauja, kad e, pranešime padaryta tokia išvada ir galutinis rezultatas yra toks. Ir Europos statistinė sistema aišku, patiria problemų, bet mes siekiame paremti pažeidžiamas gyventojų grupės, vadovaujantis jungtinių tautų rekomendacijomis. Ir šiuo atveju dokument, mūsų iniciatyva sudaro dalį to paketo, kuris buvo patvirtintas Stoholme ir Hagoje. Ir už pasiūlymą buvo balsuota kvalifikuotąją balsų daugumą. Taigi komisija apgailę stauja, kad tiesiog e, jūsų grupėje nevyks panaši diskusija. Ačiū. Ačiū komisijai. Supratome, ką jūs norit pasakyti, sako pirmininkas, ir atkreipsime tai dėmesį. O toliau. Pereisime prie ponios Ždanoka pranešimo, bet atsižvelgianti tai, dėl ko jau balsavome, dabar praktiškai nebereikia daugiau balsuoti dėl papildomų su šio klausimu susijusių dalykų. Todėl 15 klausimas ES pagrindinių teisų agentūros 13-17 metų daugiametė programa pranešėja Tatjana Ždanoka. Balsuosime. Ne, pirmininkas pasitaiso. Pirmiausia, Pone Ždanoka, ar jūs norite pasisakyti? Jeigu norite, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasiūlyti Libe komitetui atitinkamą strategiją. Mes jau svarstėme Libe komitete ir su šešėliniais pranešėjais ir padarėme išvadą, kad nepaisant tuo, kad mūsų netenkina tarybos pakeitimai, mes nors nenoromis pritarsime, kadangi pagrindinių teisų agentūra turi nuo sausio pirmos dienos jau veikti, netgi jeigu jai suteikti mažesni, nei mes norėjome įgaliojimai. Neseniai Jungtinė karalystė taryboje pareiškė, kad jie prašo parlamentinės tikrinimo išlygos. Tai gali reikšti, kad e, parla... Jungtinės karalystės parlamentas gali nepatvirtinti agentūros įgaliojimų per artimiausius keletą mėnesių. Todėl siūlau štai ką. Pirmiausia, patvirtinti mūsų komitete šį pranešimą, o tada, jei gausime iš tarybos gerą žinę, mes e, paprašysime laiko diskusijoms plenarinėje sesijoje ir tada patvirtinsime, kaip galima greičiau. Bet jeigu nepavyktų pasiekti pažangos, tai tada atidėtume diskusijas plenarinėje sesijoje ir perkeltume visą tai į e, gruodžio mėnesį ir diskusiją, ar galima e, rezoliuciją. Taigi štai aš ką siūlau, jeigu, e, o tokiam pasiūlymui visi šešėliniai pranešėjai pritarė. Pirmininkas. Ačiū. Pasižymėjome ir tai. Ir atsižvelgiant į faktą, kad balsuojame paskutinį kartą, tai rekomendacija būtų balsuoti tik vieną kartą. Balsuosime elektroniniu būdu dėl rekomendacijos projektų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Na kągi, ponė Papadopulo, jūs neturite kortelės? Taip, ponė pirmininkė, mano padėjėjas tuoj atneš kortelę, bet aš balsuoju už. Taigi, 42 plus 1 jūsų balsas, iš viso užbalsavo 43, 11 prieš, tai reiškia, kad mes tvirtiname rekomendacijos projektą ir sveikiname ponę Ždanoką. Toliau. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje. Balsuosime dėl šio pranešimo, kurį parengė ponia Monika Flasikova Benova. Ir norėčiau informuoti, kad mūsų laukia balsavimas dėl pakeitimų, kurie išdėsyti 50 puslapių. Taigi tikras pragaras, sako pirmininkas, ir iš anksto atsiprašau dėl tų neišvengiamų klaidų, kurias po gero padarysime. Taigi, ponia Flašikova Benova, ar jūs norit ką pasakyti? Ne? Tai tada tiesiai prie balsavimo. Kągi, viskas atrodo gana optimistiškai. Pradedame 58 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtintą. Kompromisinis pirmasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 61 už, prieš, susilaikę, atmesta. 62 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ne? Pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 62 pakeitimo. Balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. 29 už, 25 prieš, patvirtintas. Toliau kompromisinis pirmas A. Pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 63 už prieš susilaikė patvirtinta. 64 už prieš susilaikė patvirtinta. 65 už prieš susilaikė patvirtinta. 66 už prieš susilaikė atmesta, 67 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 69 ir 72 tapatus, taigi kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 68 balsavime dalimis už pirmąją dalį už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta, trečioji dalis už, ne, trečioji dalis atkrenta, ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, neaišku, pasitikslinkim, balsuokime elektroniniu būdu, dėl ketvirtosios dalies balsuojame. Balsavimas baigtas. 29 už, 25 prieš. Patvirtinta. Gerai, 30, jeigu plus vienas balsas. Toliau, kompromisinis antras pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Kompromisinis trečias už, prieš, susilaikę, patvirtintas 73 už prieš susilaikę atmesta. 74 už prieš susilaikę patvirtinta. Man atrodo, kad tokia pačia balsų dauguma kaip ir anksčiau, bet galim pasitikslinti. Balsuokime. 74 balsavimas baigtas. 29 už, plus ponia Papadopoulos, taigi 30 už, 26 prieš. Toliau, 77 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta, 80 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 81 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 82 už, prieš, susilaikė atmestas, 83 už, prieš, susilaikė atmestas, 84 kas už, bet balsuosime dalimis. Taigi, pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Man atrodo, tokia pačia balsų dauguma viskas įvyks, bet pasitikslinkim dėl pirmosios dalies elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 29 už, 24 prieš. Toliau antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Ne, pirmininkas pasitaiso, patvirtinta. 85. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 86. Už prieš susilaikė atmesta, 87 už prieš susilaikė patvirtinta, 88 už prieš susilaikė atmesta, 89 už prieš susilaikė atmesta. 90 už, prieš, patvirtinta 92 už, prieš, susilaikę, atmesta 91 už, prieš, Neaišku, pasitikslinkime. 91 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 28 už, 26 prieš, patvirtinta. 93 už, prieš, patvirtinta. 94 už, prieš susilaikė patvirtinta 95-96 tapatus kas už prieš patvirtinta ketvirtasis kompromisinis už prieš patvirtinta 103 pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtintai 105. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisinis už. Prieš patvirtinta. Toliau 106 pakeitimas antrasis sakinys. Kas už? Prieš atmesta. Antras sakinys. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkas. Toliau. 110 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 111-112 yra tapatus, kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 111-112 113 už prieš susilaikę atmestą. 114 atsimta, 115 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisinis už prieš susilaikė patvirtinta. Tada turime 119, 120 ir 121 pakeitimai, kurie yra tapatus. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. Toliau. 122 pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 123 už prieš susilaikę, patvirtinta 124 už, prieš, susilaikę atmesta, 125 už, prieš, susilaikę patvirtinta, 126 už, prieš, susilaikę atmesta, 127 atsimtas, 128 už, prieš, susilaikę patvirtinta 129 už, prieš, patvirtinta 7 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikę patvirtinta. Aštuntas kompromisinis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 133 už, prieš, susilaikė patvirtintas 134 už, prieš, susilaikė atmesta 135 už, prieš, susilaikė patvirtinta 137 už, prieš, susilaikė patvirtinta 139 už, prieš, susilaikė atmestas 140 už, prieš, susilaikė patvirtintas 141 už, prieš, neaišku, pasitikslinkim. Balsuojam elektroniniu būdu už 141 pakeitimą. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 31 už, 23 prieš, pakeitimas tvirtinamas. 143 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 144 dalimis, pirmoji dalis, kas už prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 145, 46, 46 yra tapatus pakeitimai, kas už. Prieš. Neaišku. Bos balsuokime elektroniniu būdu už abu 145-46. Balsavimas baigtas. 23 už, 33 prieš. Atmesta. pasitikslinus elektroniniu būdu viskas daug aiškiau. Aš suprantu, kad mes gal pernelyg greitai pavargom, bet vis tiek prašyčiau kelti rankas balsuojant. 147 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 150 už. Prieš atmesta. 151 už prieš susilaikė patvirtinta. 152 už, prieš, susilaikė atmesta. 154 balsuojame dalimis už pirmąją dalį. Prieš pirmąją dalį susilaikė patvirtinta antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. 153 pakeitimas balsuojame dalimis. Pirma dalis už prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta, šimt, trečioji dalis. Ne, trečioji dalis atkrenta. Todėl pereikime prie 155 pakeitimo, kas už prieš susilaikė atmesta 156 ir 157 tapatus pakeitimai. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta 158 už. Prieš susilaikė atmesta 159 už. Prieš susilaikė patvirtinta, tada kiti du atkrenta. Devintasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 168 už prieš Ne, pirmininkas nesupranta, kodėl turim atsisakyti balsuoti ir kodėl jie atkrenta. Pirmininkas, kągi, dabar mes turim pereiti prie Tik visgi nutarėt, kad turim balsuoti. 168 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. Toliau. 177 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 178 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 179 Ne, pasitikslinkime. Dėl 178 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Dvidešimt du už, trisdešimt trys prieš. Atmestas. Taigi, 179 už, prieš, susilaikė, atmesta. 180 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 182 už prieš susilaikę atmesta. 184-85 yra tapatus už abu. Prieš abu susilaikė atmesta. 186 balsuojame dalimis. Pirma dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antra dalis už, prieš susilaikę patvirtinta. 188 už prieš patvirtinta. 190 kas už prieš susilaikė atmesta. 191 už prieš susilaikė atmesta. 192 už prieš susilaikė atmesta. 11 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta. Šimtas dvidešimt penktasis pakeitimas antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Norit pasitikslinti? Klausė pirmininkas. Gerai. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 125 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimas baigtas. 22 už, 34 prieš atmesta. Todėl prašau kolegos žmoniškai kilnot rankas. 12 kompromisinis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 187 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ne, pirmininkas atsiprašo, atmestas. 13 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta. Tada 201, 202 už prieš patvirtinta. 14 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta. 15 kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 211 už prieš susilaikė priimtas. 16 kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 212 už prieš susilaikė priimtas. 217 už prieš susilaikė, pasitikrinkime, kad neapsuklystume. 217 dėl jo dabar balsuojame. Balsuokite, balsavimas baigtas, 31 prieš, 20, už 24 prieš. 218 e, už, prieš, susilaikė priimtas. 220 e, e, kas už prieš susilaikė atmestas. 221 už. Prieš. 222 už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 223 už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Dabar. 216, 224, 226 identiški, kas už, prieš susilaikę priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 227 už, prieš susilaikę atmestas. 228 už. 230, e, ne, ne, sako pirmininkas. 228, atsiprašau. E, už, prieš, susilaikę, priimtas. 230, 231 identiški už, prieš, susilaikė, priimta. 232 už, prieš, pasitikrinkime. Balsuojame dėl 232. Baigiame. 30 už 27 prieš priimtas. 233 už. Prieš. Dar kartą tikrinsime. Dėl 233 e, balsuojame, prašom. Baigiame. 28 už 27 prieš priimtas. 234, e, 235 identiški, kas už, prieš, susilaikė, priimti. 236 e, už, prieš, susilaikė, atmesta. 237 e, ir 238. 237, 238, kas už, prieš, susilaikė atmesta 2, 3, 9 už, prieš, susilaikė atmesta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 2, 4, 4 už, prieš, susilaikė priimtas. 2, 4, 5 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 245. Prašom balsuoti. 245. Balsavimas baigtas. 23 už, 34 prieš, atmesta 246 už, prieš, susilaikę, priimtas 247 už, prieš, susilaikę, priimtas priimta. 248 už, prieš susilaikė atmesta. 249 dalimis, pirmoji dalis. Kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. E, vis tik tai tikriname gerai. 249 pakeitimas antra dalis. Tikrinamės, prašom balsuoti. Baigiame. 32 32 e, už, 24 e, prieš, 250. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 251 už. Prieš susilaikė priimtas. Dalimis vėl dėl 252 balsuojame. Aš suprantu, kad išplatintas žodinis pakeitimas pirmai daliai. Ar jums perskaityti tą e, pakeitimą kartoja? E, iki e, žodžio services, paslaugos, taigi pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė primta. Antra dalis už prieš. Tikriname dėl antros dalies. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. 32 balsavo už, 23 prieš primta. 253 už prieš susilaikė priimta. 254 už, prieš susilaikė priimta. 255 už, prieš susilaikė priimta. 257 už, prieš susilaikė priimta. 258 dalimis pirmoji už Kas už? Atkrenta, sako. Atkrito. Gerai, tai tada antroji dalis. Kas už? Atkrenta. Du penki devyni kas už. prieš susilaikė atmestas. 260 ir 261 identiški už prieš susilaikė atmesti. 262 kas už prieš sulaikė atmesta 263, 264, kas už prieš susilaikė atmesti. 266, 67 identiškai kas už 265. Balsuojame dėl jų. Kas už? Prieš. Silaikė atmestas. 266, 267. Kas už? Prieš. Silaikė atmesti. 268 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 269. 269 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Ar jie atsėmė autorę ar ne? Sekretoriatas savo, kad reikia balsuoti. Atsiimtas vis tik tai. Gerai, nebėra jo. 270. Dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 271 dalys 2. Pirmoji. Reikia pasitikrinti dėl antrosios. Gerai. Antra dalis. 270 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 32 balsavo už, 26 prieš priimta. 271. Atkrito. Nebereikia dėl jo balsuoti. 272 ir 273, taip pat 274 yra identiški. Kas už? Prieš susilaikė atmesti. 275 dabar e, dalimis balsuosime. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečia už. Prieš susilaikė priimta. 276 atkrenta. 277 ir 278 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 19 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 279 antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Du aštuoniasdešimt pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė priimta. 282. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 283 už. Prieš susilaikė priimta. 284 už. Prieš susilaikė priimta. 285 ir 286 kartu. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 289 kas už prieš, susilaikę priimta. 291, 292 kartu, kas už, prieš, susilaikė atmesti 293, 294, 296, 297, ne, ne, 29, matau, matau, 293, 294 kartų Suzamen, sako pirmininkas, už. Prieš susilaikę priimti. 296 už. Prieš susilaikę e, priimta. 297 už. Prieš susilaikė priimta. 298 už, prieš susilaikė priimta. 299 už, prieš susilaikė atmesta. 20 kompromisas, kas už. Prieš susilaikė priimtas. E, 303 už. Prieš susilaikė priimta. 295, 304 kartu kas, ir 305, jeigu neklystu. Taip. 3. Kas už? Prieš susilaikė priimti 306, 308 kartu. Kas už? Prieš susilaikė priimta 307 už. Prieš susilaikė priimta 309 už prieš susilaikė priimtas 310 už, prieš susilaikė priimtas 311 už, prieš susilaikė priimtas 313 už, prieš susilaikė priimtas 314 už prieš susilaikė priimta 315 už prieš susilaikė priimtas 316 už, prieš susilaikė priimtas 317 už, prieš susilaikė priimtas 318 už, prieš susilaikė atmestas 319 už, prieš susilaikė atmestas 320 už, prieš susilaikė atmestas 21 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas 320 326. E, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 325. Ne. Atkrenta. Tuomet 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 329 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 331 už. Prieš. Susilaikė priimtas. 332 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 333 už. Prieš. Susilaikė priimtas. 334 už. Prieš. Susilaikė priimtas. 23 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas priimtas. 337. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 338. Už. Prieš. Susilaikė priimtas. 339. Už. Prieš. Susilaikė priimtas. 340. Už. Prieš. Susilaikė priimtas. 341. Už. Prieš susilaikė priimtas. 342 už, prieš, susilaikė atmestas. 343 kas už, prieš susilaikė priimtas. 344 už, prieš susilaikė priimtas. 345 pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimtas susilaikė, man atrodo, kad atmesta. 346. Kas už? Prieš. E, susilaikė atmestas 347. Už. Prieš susilaikė priimtas. 348. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 349. Už prieš, susilaikė atmestas. 350 už, prieš, susilaikė priimtas. 351 už, prieš, susilaikė priimtas. 352 už, prieš, susilaikė priimtas. 354 už, prieš, susilaikė priimtas 355 tai už prieš susilaikė priimtas 356 tai už prieš susilaikė priimtas 357 tai už prieš susilaikė priimtas 358 pirmoji dalis kas už prieš susilaikė priimtas antroji dalis kas už prieš susilaikė priimta. 359 už. Prieš susilaikė priimtas. 360 už. Prieš susilaikė priimtas. 361 už. Prieš susilaikė priimtas. 362 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 363 už prieš susilaikė atmestas. 364 už prieš susilaikė atmestas. 365 už prieš susilaikė atmestas. 366 už prieš susilaikė priimtas. 367 už prieš susilaikė priimtas. 368 už, prieš, susilaikė priimtas. 369 už, prieš, susilaikė atmestas. 370 už, prieš, susilaikė atmestas. 371 už, prieš, susilaikė priimtas. 372. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 373. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 374. Už. Prieš susilaikė priimtas. 375. Už. Prieš susilaikė priimtas. 377. Už prieš, susilaikė priimtas, 378 už, prieš, susilaikė priimtas, 379 už, prieš, susilaikė priimtas, 380 už, prieš, susilaikė priimtas, 381 už, prieš, susilaikė atmestas, 382 už, prieš, susilaikė atmestas. 24 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 386 už. Prieš, susilaikė priimtas. 387 kas už, prieš, susilaikė atmestas 388 už, prieš susilaikė priimtas 389 už prieš susilaikė atmestas 390 už prieš susilaikė priimtas 391 už prieš susilaikė priimtas 392 kas už prieš susilaikė atmestas 393 kas už prieš susilaikė priimtas, iš, tai e, pastaruoju, atsiimtas, 195, tai kas už, prieš susilaikė priimtas, 196 tai už, prieš susilaikė priimtas, 197 už, prieš susilaikė priimtas, 398 už, prieš susilaikė priimtas, 399 už, prieš susilaikė atmestas. 400-401 e, džiugu yra atsiimti, 402 kas už, prieš, susilaikė priimtas, 403 kas už, prieš, susilaikė priimtas, 404 kas už prieš, susilaikė, priimtas 405 už, prieš, susilaikė, priimtas 406 už, prieš, susilaikė, priimtas 407 už, prieš, susilaikė, priimtas 408 už, prieš, susilaikė, atmestas 409 už. Prieš susilaikė atmestas 410 kas už. Prieš susilaikė atmestas 411 už. Prieš susilaikė atmestas 412 ir 13 yra identiški kas už prieš susilaikę priimti. 414 už prieš susilaikė priimtas 414 už 15 už prieš susilaikė priimtas 416 už prieš susilaikė priimtas 417, dvi dalys, pirmoji, kas už, prieš, neaišku, pirmoji 417 pakeitimo dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 37.18. Aišku. Viskas aišku. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 418 už. Prieš susilaikė priimta. 419 už. Prieš susilaikė atmestas 420 už. Prieš susilaikė priimtas 421 už prieš susilaikė. Atmestas 4, 2, 2, kas už. Prieš susilaikė atmestas 4, 2, 3, kas už. Prieš susilaikė priimtas 4, 2, 4, kas už. Prieš susilaikė atmestas 425 už. Prieš susilaikė priimtas 426 už, prieš susilaikė atmestas 427, kas už, prieš susilaikė priimtas 25 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 166 antroji dalis. Už prieš e, susilaikė atmesta. 429 kas už, prieš susilaikė priimta. 430 už. Prieš, prieš susilaikė priimta. 441 kas už, prieš susilaikė atmestas. 432 kas už, prieš susilaikė pritarta. 433, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 434, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 435, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 437, kas už. Atsiprašau, 436, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Atmestas 437, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 438, kas už. Prieš. Aš pradžių sakiau už, taigi kas už? Kas prieš? susilaikė, atmestas. 439. Kas už? Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikė, pritarta. 440 atsimtas, tada 441. Kas už? Prieš? susilaikė pritarta. 442, 443 yra tapatus, kas už, prieš susilaikė pritarta. 444, kas už, prieš susilaikė pritarta. 445, kas už, prieš susilaikė pritarta. 446, kas už, prieš susilaikė pritarta, 447 kas už, prieš susilaikė pritarta. 448 balsavimas dalimis, pirma dalis kas už, prieš susilaikė pritarta, antra dalis kas už, prieš susilaikė pritarta. 449 kas už, prieš susilaikė pritarta. 450 kas už, prieš susilaikė pritarta. 451 Pirma dalis, kas už. Antra. Prieš susilaikė pritarta antra dalis, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Trečia dalis, kas už. Prieš susilaikė pritarta. 4-5-2, kas už. prieš susilaikė, pritarta. 453. Balsavimas dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antra dalis, kas už, Atsiprašau, antra dalis atkrenta. Trečia dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. 454. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 455. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 4, 5, 6, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Mm, kažkas nori pasitikrinti? Ne? Tada 4, 5, 7. 4, 5, 7, kas už? Prieš susilaikė pritarta. Norite pasitikrinti? Gerai, pasitikrinsime balsavimą dėl 457 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuojame dėl 458, sako pirmininkas. Listen, let's, let's clear it out, okay. Išsiaiškinkime. Mes dabar balsuojame, dėl kurio pakeitimo balsuojame? Ar dėl 457 ir dėl 458? Ne, balsuojame dėl 457 pakeitimo. Vienu EPP nariu yra per daug. Dabar viskas aišku? Balsuojame dėl 457 pakeitimo elektroniniu būdu. Pasitikriname elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Ne, aš, aš pats neteisingai balsavau, galvojau, kad balsuoju dėl 458. Pradėkime iš naujo. 457 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 19 už, 37 prieš atmestas. Dabar 458 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 459 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar konstatuojamosios dalys ir status. 26 kompromis, 26 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta, 27 kas už, prieš susilaikė pritarta, trečias, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, at, pritarta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuntas, kas už. Prieš susilaikė pritarta. Dešimtas, kas už. Prieš susilaikė atmestas. Dvyliktas, kas už. Prieš susilaikė atmestas. Tryliktas, kas už prieš susilaikė atmestas, 14 kas už, prieš susilaikė atmestas, 15 kas už, prieš susilaikė atmestas, 16 kas už, prieš susilaikė pritarta, 17 kas už, prieš susilaikė atmestas, 18 kas už, prieš susilaikė atmestas, 19 kas už, prieš prieš, susilaikė pritarta 20 kas už, prieš, susilaikė pritarta 21 kas už, prieš, susilaikė pritarta 29 kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta 23 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 26. Kas už? Žodinis pakeitimas dėl 26 pakeitimo. Taip, pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti pakeisti žodį neteisėtai, įlygaliai žodžiu irregularly. Yes. So, now we're voting. Voting. Gerai, dabar balsuojame dėl žodinio. Dėl 26 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. Dabar 28 ir 29 yra tapatus, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 30. kompromisas, kas už? Prieš, pasitikrinkime. 30 kompromisas. Elektroniniu būdu balsuosime. Prašau visų aiškiai kelti rankas. Nemačiau, kaip jūs balsavote dėl kompromiso, dėl to balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 53 už 4 prieš. Prašau kelti rankas, nes man neaišku. 33 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 31 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 37 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 38 48 ir 41 identiški, kas už, prieš susilaikė pritarta, 40. Ir 42 yra taip pat tapatus. Kas už, prieš susilaikė pritarta, 43. Kas už, prieš susilaikė atmestas, 44. Kas už, prieš susilaikė pritarta, 45. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 46 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 47 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 48 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 49 ir 50 yra tapatus, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 51 balsavimas dalimis, pirma dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 52 kas už. Prieš susilaikė atmestas 53 kas už. Prieš susilaikė atmestas 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 55. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 56. Kas už? 55. Atmestas. Ar aš sakiau patvirtintas? Atsiprašau, sako pirmininkas. 55 pakeitimas buvo aiškiai atmestas. 56. Dabar 57. Kas už? Ne, dabar 56. Taigi, kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 57. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Dabar e, balsuosime dėl. dėl moterų komiteto nuomonės. E, balsavimas vyksta kaip vienas blokas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Visi pakeitimai atmesti kaip vienas blokas. Toliau balsuosime dėl. Ne, atsiprašau. Dar turime balsuoti dėl peticijų komiteto nuomonės. Vėlgi balsuojama kaip dėl vieno bloko, kas už prieš susilaikė atmesta. Taigi moterų ir peticijų komiteto nuomonės mes atmetėme. Dabar balsuojame dėl teksto, viso teksto su pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. 32 už, 24 prieš, vienas susilaikė. Ačiū poniai Vlasikovai Benovai. E, sveikiname jūs, tačiau prašau niekada taip nebesielgti, net apie tai negalvokite. Ir dar paskutinis balsavimas dėl rašto projekto. Tai yra pirmininko, tai yra mano rašto projektas Ekon komitetui dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo e, Europos centriniam bankui suteikiami specialūs įgaliojimai susijęs su kredito įstaigų priežiūra. Noriu priminti, kad e, vakar savo patvirtinę savo darbo tvarkę, įtraukėme į ją 16b punktą, tai yra e, balsavimas dėl e, rašto poniai Baus. Tai yra raštas dėl pasiūlymo dėl tarybos reglamento, kuriuo Europos centriniam bankui suteikiami specialūs įgaliojimai dėl politikos susijusios su kredito institucijų priežiūra. E, Balsavimas Ekon komitete dėl to vyks lapkričio mėnesį 28-29 dieną ir mes savo raštą turime patvirtinti šiandien. Taigi, prašau dabar iš karto balsuoti. Balsavimas yra elektroninis, balsuoti pradedame. Yeah, of course. Four. Yeah. The vote is open. And now the vote is closed. Taigi balsavome, balsuoti baigėme. Keturiasdešimt du už, vienas prieš, trys susilaikė. Ačiū, ačiū visiems už kantrybę, už sunkų darbą. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Do you have fun? Eh? While we sweat? Nu kaip? Teko paplušėti, sako pirmininkas. Dear colleagues. Gerbėmiai kolegos, turime dirbti toliau. Gerbėmiai kolegos, verta dirbti toliau. 17 darbo tvarkės punktas - vidaus saugumo fondas, policijos bendradarbiavimas, nusikalstamumo prevencija, kova su juo ir krizių valdymas. Pranešėjas mūsų kolega Salvatore Jakolino. Reikia galvoti, šiuo atveju kalbame apie vidaus saugumo fondo reglamento pakeitimą iš dalies. Yra apie 58 pakeitimus, įskaitant ir tuos, kurie buvo pridėti. Todėl iš viso siūloma 90 pakeitimų. Orientacinis preliminarus balsavimas Libė komitete turėtų vykti lapkričio 27 dieną. Todėl pirmiausia dabar išklausykime mūsų pranešėją Jekolinį, o po to, jeigu yra komisijos atstova ir, aišku, galės pasisakyti komiteto nariai, kurie to pagėdaus. Taigi, žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Finansinė priemonė skirta policijos bendradarbiavimui, kovojant su nusikalstamumu, jau buvo svarstyta ir anksčiau mūsų komitete. Ir kaip jūs pastebėjote, iš viso pateikta 90 pakeitimų, kilo nemažai klausimų ir dėl to pateikta labai rimtų bei praktinio pobūdžio pakeitimų. Pirmininkas petraukė kalbantį. Gerbimieji, prašom, nutilkite. Duokite pranešėjų pasisakyti. Pone Engel, gal nurimsit. Taigi, pranešėjas. Pirmininkė, aš sakiau, kad yra pateikta be kitako ir kompromisinių variantų, kuriais sugebėjome kurias sugebėjome paruošti padedant kolegoms. Kitą savaitę vyks šešėlinių, susitikimas su šešėliniais pranešimais. Aišku, mes skirtingai apibrėžiame ypatingos svarbos infrastruktūrą ir sunkius organizuotą nusikalstamumą. Viskas priklauso, aišku, nuo mūsų siekiamų tikslų. Bet akivaizdu, kad skirstant lėšas pagal naujai paskirstimo <clears throat> formulę, reikalinga būtų užtikrinti, kad valstybės narės turėtų pakankamai veikimo laisvės. Kitas dalykas, kad šiuo atveju tikrai tinkama minėti ir Šengeno teisyną, kadangi apskritai šitas dokumentų paketas turės didelį poveikį. Apie tai kalbės kolega Marinesku. Taip pat tam tikras išteklių procentas yra siejamas su tomis valstybėmis narėmis, kurios turi ES išorės sienas, nes fondo 5 procentai lėšų bus skirta išorės sausumos jūrų sienoms, ypač e, toms, e, tiems sienų ruožams, per kuriuos vyksta didelis tranzitas. Kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, lapkričio pabaigoje komitete vyks pirminis balsavimas ir tikėkime, kad mes e, sugebėsime pasiekti reikiamos pažangos. Vienaip ar kitaip, Iki balsavimo dar yra laiko, bet dabar labai svarbu išklausyti tarybos ir komisijos nuomonę, bei taip pat kolegų nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija. Gal jūs norėsite pasisakyti, ponė Paik, ar jūs norėtumėte pasisakyti, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui. Man regis, kad pranešėjas teikia keletą kompromisinių pakeitimų, bet mes dar su jais negalėjome susipažinti, tikiu, kad tai bus įmanoma padaryti. O todėl dabar apsiribosiu bendresnio pobūdžio pastabomis, kurias esu išdėščiusi atsakydama jau ir biudžeto komitetui ir galiu atsakyti taip pat jums. Kai kuriama nauja priemonė, neabijotinai mes turime atsižvelgti į kitus pasiūlymus vidaus reikalų srityje, kurie teikiami svarstant um, daugia metą finansinę programą. Mes negalime susikoncentruoti kiekvieną kartą atskirai tik vienoje srityje. Pirmiausia, dėl pamatinių teisių, dėl kurių nemažai pateikta pakeitimo. Aišku, komisija iš savo pusės yra įsipareigojusi finansuoti iš ES biudžeto visas reikalingas vidaus taisyklę susijusią su pamatinėmis teisėmis, taip pat ir tarptautinių taisyklių gyvendinimą Europos Sąjungoje. Visą tai atliekama tam tikrais etapais. Bet manau, kad reikėtų dar kartą pasakyti, jog pasirinktas yra nuoseklaus veikimo metodas ir e, dėl to yra atitinkamai reglamentuojami vidaus reikalai. Kaip aš jau sakiau, per kitus posėrius komisijos siūlomi rodikliai, turiu galvoje pradinį komisijos pasiūlymą, turės e, būti aptarti. Dėl to mes su dalyvaujančiamis valstybėmis narėmis ir Europos parlamentu esame rengę seminarus, konsultacijas tam, kad būtų nustatyti tinkami rodikliai ir juos pristatys, kai tik bus parengti E, pirmininkaujantį valstybę pristatys ir jūsų komitetui, bet jie išplauks iš pradinio mūsų pasiūlyto teksto. Dar vienas dalykas - išorės santykių aspektas, išorės aspektas apskritai. Pirmiausia, aš siūlau um, išbraukti bet kokius išorės aspekto paminėjimus, kai kalbame apie policiją, nes viskas yra paaiškinta ir jums pateiktoje lentelėje. Labai svarbu, kad ši priemonė nebūtų plataus ma, taikymo masto, kad ji būtų ribotai taikoma santykiuose su trečiosiomis šalimis. Dar vienas dalykas pasakytinės apie išorės aspektą. Ir aš tai, kas daugelis e, pakeitimų yra susijęs su pagidavimu įtraukti e, veiksmų derinimo mechanizmą Jau minėjau spalio 11 dieną, mes pirmiausiai manome, kad ir šiuo metu veikia tam tikri mechanizmai, kurie padeda derinti veiksmus. Kitas dalykas, kad būtina užtikrinti tinkamą veiksmų derinimą ir su kitamis ES finansinėmis priemonėmis, nebūtinai tik tomis, kurios yra taikomos išorės santykių srityje. Taigi yra tam tikri finansavimo mechanizmai. Ir kaip mes sakėme, spalio 11 dieną per posėdį galėtume papildyti 25 konstatuojamąją dalį, kurioje kalbame apie kitų tų priemonių finansavimą papildomų tekstų, kuris re, e, sakytų štai ką. Siekiant užtikrinti didesnę sanglaudą, ES komisija ir išorės veiksmų tarnyba įvertins e, taikomus, e, taikomas sistemas ir E, sustiprins jų veikimą, jeigu tai yra būtina. Taigi tokiu būdu mes galėsime užtikrinti geresnį, pavyzdžiui, santykį tarp e, valstybių narių ir Europolo, nes iš tiesų Europolo, kaip ir kai kurios kitos <clears throat> vidaus reikalų srities agentūros, netaip jau blogai dirba, bet visada kyla problemų, kai tik minimas Europolas. Ir reikėtų mums elgtis gana apdairiai, sakyčiau. Bet to noriu Jums priminti, kad Teisėkuros institucija gali, a, galės apibriežti kur kas glaučiau valstybių narių santykius su Europolu, kai tik komisija pateiks savo naują pasiūlymą dėl Europolo. Ir galiausiai, ponia pirmininkė, norėčiau paminėti vieną pakeitimą, dėl kurio gali kilti nesusipratimas. 61 pakeitimu siūloma išbraukti E, ne, išbraukti viešosios privačios partnerystės. Manau, kad dėl to gali kilti nesusipratimų, nes mes iš dalies esame um, numatę tam tikrų funkcijų privatizavimą. Ir a, tai nėra aklas privatizavimas. Ką reiškia šiuo atveju viešosios privačios partnerystės? Tai reiškia, kad teisėsaugos institucijos turėtų įgyti papildomų priemonių visuomenės saugumui užtikrinti ir taikyti tas priemonės ten, kur viešosios politikos priemonės neduoda pagėdaujamų rezultatų, bet galėtų duoti privačiaus sektoriaus partnerystės. Dabar ponia Hadė Konomų, atstovaujanti pirmininkaujančiam e, Kiprui. Adrika Hipopoliu vis tik tai. Atsiprašau, pirmininkė, negalėjo mano kolegė dalyvauti posėdėje, nes e, pasikeitė skrydžiai, taigi aš atstovauju pirmininkaujančiai šaliai. Pirmiausia, nuoširdžiai dėkoju, kad jūs suteikėte mums e, galimybę padiskutuoti dėl šio klausimo. Laikinoji tarybos darbo grupė e, baigė pirmąją darbo dalį, tai įvyko spalio 15 dieną, dabar e, dėrybos pereis į tarybos lygmenį. E, vakar, lakryčio penktąją, pirmasis sustikimas vyko taryboje, mes pasinaudojame progą, kad išsiaiškintume tam tikrus dalykus. Pirmininkaujanti šalis e, ketina pateikti koreperui abu klausimus. Lapkričio 15 aš turiu galvoje ISF dėl policijos bendradarbiavimo, taip pat e, klausimą dėl sienų ir vizų. 15 e, dieną bus pateikta koreperui šie du klausimai, tam, kad gautume įgaliojimus ir galėtume su parlamentu oficialiai pradėti dėrybas pirmininkaujančios šalies e, tikslas yra suderinti pozicijas tarp tarybos ir parlamento, kaip e, galima glaudžiau, iki, e, lakvičio, iki gruodžio 15-osios, kai, kai vyks paskutinis koreperas mums pirmininkaujant. Kadangi man suteiktas žodis, E, tai e, pirmininkančios šalies vardu norėčiau pasakyti, jog tikrai ketiname labai intensyviai ir glaudžiai dirbti su Europos parlamentu ir komisija tam, kad e, būtų, kaip galima greičiau, pasiekti susitarimą. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir dar kartą Jums padėkoti už labai gerą iki šiol vykusi bendradarbiavimą. Dabar turime galimybę padiskutuoti. E, Pone Sergentinį noriu pasisakyti. Taip supratai. Dėkuoju. Pirmininkė, aš matau e, pakeitimus olandiškai ir man bus lengviau e, kalbėti olandiškai. Mm. 61 pakeitimas pono Tavareso dėl privačių viešų partnerysčių. Mes e, manome, kad reikia e, daug kalbėti apie, e, reikia kalbėti apie pobūdį tokių partnerysčių saugumo srityje. Taip pat buvo paminėtas 75-79 žaliųjų pakeitimai. Abu tie pakeitimai yra susiję su finansavimu saugumo priemonių. E, esant grėsmiai pagrindiniams teisėms. Kiti e, pakeitimai skirti tam, kad būtų užtikrinta, jog Europos subsidijos nebus naudojamos e, indeksavimui ir informacijos technologijų išvalymui. Mes turime galvoti apie e, žmogau, pagrindinius e, standartus žmogaus teisės ir noriu paklausti jūsų, ką jūs galvote apie tuos du pakeitimus 75 ir 79. Dėkuoju, daugiau niekas nenori pasisakyti. Tai tuo met išklausykime poną Jeholino, prašom atsakyti į klausimą, kurį pateikė ponė Sergentinė. Labai ačiū pirmininkė. Išklausiau komisijos tarybos dėl e, šio klausimo, kuris jau yra toli pažengęs diskusijų prasme. Vis tik tai turėčiau dar e, kreiptis, pakalbėti apie tai su šešėliniais panešiais, kai susitiksime su jais kažkada. Dėl 75-ojo pakeitimo ponas Tavaris nori, kad būtų atliktas poveikio vertinimas pagrindiniams teisėms. Poveikio pagrindiniams teisėms vertinimas. E, bendrajame reglamente, dėl kurio rengia pranešimą ponas Fontana, e, pasakyta, kad komisija turi užtikrinti, kad būtų atitikimas su kitais teisės aktais ir reikia a, į, atlikti ex ante vertinimą. Bet nereikia pernelyg apsunkinti visų procedūrų, ne taip, kaip kad siūloma kaip kad kalba ponas Tavarės prašydamas poveikio vertinimą atlikti. Jis taip pat yra pateikęs kitų pakeitimų, kuriuos labai atidžiai išnagrinėjome ir galiu pritarti jiems. Tačiau dėl 76-ojo jame kalbama apie paramos priemonės trečiosiuose šalyse. E, turiu pasakyti, kad tai yra E, kompetencija, kuri e, turėtų būti susijusi su komisijos iniciatyva ir kažkokia kita forma būtų pareikšta. Tačiau aš pakartosiu, kad e, man labai bus malonu siekti geriausio galimo sprendimo, kuris visiškai atitiktų priemonę, kuri bus skirta kovai su organizuotų nusikalstamumu. Mes turime e, sugebėti valdyti krizės atsakingai e, atsižvelgdami į solidarumo principą ir pasitelkti priemonę, kuri bus integruota e, į kitas priemonės. Ypač tas priemonės, į kurias mes, kurias mes nagrinėsime ateityje. O nusikaltimų prevencija kova su nusikalstamumu yra Krim komiteto e, veiklos rytis. Reikia galvoti, kaip rasti pakankamai lėšų, kad būtų galima finansuoti atitinkamas programas. Mes e, galvojame apie e, daugiau išteklių, didesnius išteklius darbuotojams. Ir taip pat atskiri įsikišimai turi būti priderinti, galvojant apie konkrečius valstybių narių reikalavimus. Taip pat aišku, kad reikia ES e, masto sistemos, kad iniciatyvas būtų galima kažkur įgyvendinti. Dėl 75-ojo pakeitimo turiu tam tikrų e, nuogastavimų, nesu tikras, bet ki, kitiems pritariu. Ir su kolegomis mes e, bandysime užtikrinti, kaip galima geresnį nuoseklumą naudojant tas priemonės. Jeigu niekas nenori daugiau pasisakyti šiuo klausimu, tai e, bus viskas. Pasakysiu tik tai, kad orientacinis balsavimas vyks 27 lapkričio dieną. Ir e, klausimas susijęs su vidaus saugumo fondu Mūsų pranešėjas yra ponas Marinesku. Pono Marinesku nėra. Ne, jisai vis tik yra. Taigi galime nagrinėti kitą klausimą. Iš karto atsiprašau, nepastebėjau jūsų. Norėjau paskelbti pertrauką, bet jūs atvykote, taigi e, nagrinėkime šį klausimą e, Išorės sienos ir vizos, vidaus saugumo fondas, 187 pakeitimai pateikti, išklausysime pranešėją, pona Marinesku, paskui komisiją, tarybą ir narių pastabas. Kaip ir anksčiau sakiau, noriu priminti, jog E, norime balsuoti 27 e, lapkričio. Tai bus e, orientacinis balsavimas. Prašom, ponė Marinesko. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimų. Mano pateikti pakeitimai yra daugiausia susijęs su tikslu nustatyti sienų saugumo standartus ir kaip galima labiau suderinti, suvienodinti valstybių narių sienų apsaugos ir saugumo lygį. Be to, aš pasisakau už tai, kad šiam tikslui įgyvendinti būtų skiriamos tinkamos lėšos. Nepakeičiau komisijos pasiūlymo dėl lėšų paskirstimo, bet pasiūliau kitokį metodą. O būtent, kad lėšos turi būti paskirstytos užbaigus dialogą su valstybėmis narėmis, kad žinotume, kokioms priemonėms reikia kiek lėšų. Kolegos pateikė daug pakeitimų dėl žmogaus teisų ir asmens duomenų apsaugos norėčiau pasiūlyti įtraukti tas pastabas mm, toje reglamento dalyje, kuri skirta reglamento tikslui ir taikymo sryčiai, kad vėliau nekartotume to paties per visą dokumentą ir per visą pranešimą. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijai, po to tarybai. Taigi pirmiausia, ponia Paik, ar norėtumėte pakomentuoti? Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjui. Jau per ankstesnį posėdį turėjau galimybę pakomentuoti pakeitimus, kuriuos pasiūlė pranešėjas. Taigi dabar pakomentuosiu tas bendras tendencijas, kurios išryškėjo iš pateiktų visų pakeitimų. Visų pirma, pakartosiu tai, ką sakiau dėl pagrindinių žmogaus teisių. Suprantu suprantu pranešėjo ketinimą rasti tinkamą vietą reglamente, kur galėtume paminėti, kad e, teikiant finansavimą iš fondo yra paėsoma žmogaus pagrindinių teisių. Taip pat, kiek suprantu, e, po, pasitarus su valstybėmis narėmis ir parlamentu bus perimtas komisijos darbas dėl rodiklių nustatymo. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia išbraukti išorės dimenciją, bet aš tikiuosi, kad komitetas iš mūsų ankstesnių pasisakymų jau suprato išorės dimensijos svarbą. Dėl koordinavimo su išorės veiksmų tarnyba noriu dar kartą pakartoti, kad nemanome, jog reglamente reikėtų apibūdinti ir koordinavimo mechanizmą. Galima būtų konstatuojamosiose dalise pakalbėti apie koordinavimą su policija ir taip toliau. Ir tai padaryti po 25 konstatuojamosios dalies. Taip pat pastebėjau, kad kai kuriuose pakeitimuose kalbama apie tai, kad reikėtų naudoti deleguotosius, o ne įgyvendinimo aktus. Uh, Aš manau, kad šis horizontalus klausimas bus keliamas diskutuojant apie visus keturis reglamentus, ypač kai vyks trialogas. Taryba paprastai linksta prašyti taikyti gyvendinimo aktus, o ne deleguotus aktus. Ir komisija vadovaujasi institucijų bendrų susitarimu. Aš labai tikiuosi, kad pasieksime tokį rezultatą, kuris atitinka atitiks tą bendrąjį susitarimą ir kad nebus piknaužiaujama nei įgyvendinimo, nei deleguotaisiais aktais. Mes apgailestaujame dėl kai kurių pasiūlytų išbraukimų, pavyzdžiui, e, dėl pagalbos kriziniais atvejais. Turiu pasakyti, kad kilus kriziai pietų viduržėme jūros regione buvo sunkiai susidorota ir dabar fondai yra numatomos lėšos galimoms krizėms ir netidėliotinai skubiai pagalbai prie išorės sienų. Taigi komisija apgailę stauja, kad siūloma išbraukti nuorodą ir į išmanesias sienas. Taryba prašo mūsų pateikti pasiūlymą dėl išmaniųjų sienų, modernių sienų ir, mm, žinoma, taryba ir parlamentas galės apsispręsti dėl e, tokios sistemos, išmaniosios sistemos įvažia, įvažiavimo, išvykimo, registravimo sistemų turinio. Vėliau bet siūlau iš karto netmesti tokios sistemos. Kai kuriais, kuriais pakeitimais siūloma keisti fondo taikymo sritį. Aš rekomenduočiau labai atsargiai visą tai vertinti, nes gali kilti painiavos. Pavyzdžiui, šio komiteto nariai, taip pat AFET komiteto nariai yra pasiūlę į fondo taikymo sritį įtraukti ir prieglopsti. Mes manome, kad dėl to kiltų painiava ir galėtų e, tai dubliuoti su migracijos ir prieglopšio fondu. Taigi mes pasisakytume prieš šio fondo taikymas ryties išplėtimo. Taip pat yra pakeitimų susijusių su Frontex agentūro vaidmeniu, taip pat su Europolo. Mes labai vertiname agentūrų atliekamą vaidmenį, kai yra plėtojama partnerystė su komisija ir valstybėmis narėmis, įgyvendinant vidaus reikalų politiką. Yra mm, keletas pakeitimų, kuriuos pateikė parlamento nariai ir kuriais siūloma kas kita. E, siūloma Frontexui suteikti tokias funkcijas, kurios nepatenka į jos įgaliojimus. Mm, pavyzdžiui, turiu galvoje 55 pakeitimą, taip pat prioritetų nustatymas sienų valdymo srityje, tai siūloma 207 pakeitime. Mhm Taigi, kaip jau sakiau, mes labai vertiname Frontex paramą ir raginsime, ragintume valstybės narės, rengiant programas pagal vidaus saugumo fondą, visapusiškai atsižvelgti į priemonės ir geriausios praktikos pavyzdžius, kurios rengia Frontex. Mes ketiname išvardyti visas tas priemonės, e, kai kitais metais plėtosime politikos dialogą su valstybėmis narėmis. Taigi, mes sieksime, kad valstybių narių dėmesys būtų labai konkrečiai atkreiptas į standartus ir praktikas, kurios yra parengtos Frontex. Konstatuojamojo, 12 konstatuojamojo dalyje siūloma išbraukti reikalavimą, kad Frontex veiksmai ir iš, e, iš šios priemonės finansuojami veiksmai papildytų viena, vieni kitus. Mes nesuprantame, kodėl norima išbraukti nuorodą į papildomumą. Mes siekiame papildomumo. Frontex turi ribotą biudžetą ir mes norime, kad Frontex sutelktų veiksmus į tai, ką sugeba geriausiai, o valstybės narės galėtų tai papildyti. Ir tiek Frontex, tiek valstybių norių veiksmai mums yra būtini, kad užtikrintume tinkamą išorės sienų valdymą. Tiek būtų pagrindinių pastabų, kurias norėjau dabar pateikti. Ačiū. Dabar pirmininkaujančio Kipro e, vardu, ponia Gripopolų. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, remdamasi savo ankstesnių pasisakymų noriu trumpai pakartoti, kad mes šį dosiją norime pateikti Europelui, e, Koreperui lapkričio 15 dieną ir pasiruošti trialogui su Europos parlamentu. Ačiū. O dabar atėjo laikas išklausyti komiteto narių nuomonę. Pirmiausia, užsienio reikalų komiteto pranešėja, Madame Klor. Pone Flotra, ačiū pirmininkė. Mm. E, komisija pranešėjas taryba kalbėjo apie planus. Rugsėjo 6 buvo patvirtinta mūsų nuomonė. E, mes daug dėmesio e, skiriame prieglopščiui e, ir mes turime prieglopsti, įtraukti prieglopščių klausimus, įtraukti į šią priemonę kadangi tai yra labai jautrus klausimas, reikia užtikrinti asmenų apsaugą, e, ypač tų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, taip pat užtikrinti, kad būtų griežtai taikomas negražinimo principas. Ir e, komisija mm, e, turėtų taip pat atkreipti dėmesį į tai dėl sąjungos politikos nuoseklumo e, mūsų komiteto, užsienio reikalų komiteto nuomonė e, pasisako už tai ir e, pasakyta, kad išorės sienų valymas neturėtų niekada prieštarauti pagrindiniams principams ir sąjungos sutarties 21 straipsniui. Taip pat mūsų nuomonėje kalbama apie žmogaus teisų aspektą sustiprintą. Komisija sakė, kad joks e, finansavimas nebus skirtas priemonėms, kuris galėtų pakengti žmogaus teisų būkliai, garantijoms. Taip pat e, reikia numatyti finansavimą, kad, na, kad būtų galima įvertinti valstybių narių priemonės kitas žmogaus teisėms apsaugoti prie sienų. Toliau. Kitas svarbus klausimas tai yra susijęs su tam tikrais politiniais pavojais, mes e, siūlome diferencijuoti, grėsm, išskirti grėsmės, rizikas ir iššūkius. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbu, nes ši priemonė turėtų suderinti e, šiuos terminus su kitais tuose reglamentuose taisyklėse esančiais terminais. Dėl Frontexo mes E, dirbome, mm, žiūrėjome į rizikos analizės savoką. Frontex taip pat yra parengę tam tikrus pasiūlymus dėl šios apibriešties. Ir taip pat reikia dar e, galvoti apie grėsmės, daugiau apie jų e, apibriešti, taip pat apie iššūkius. Mes taip pat E, e, e, pastebėjome, kad savoka palengvinti teisėtas keliones niekur kitur neegzistuoja toks terminas ir pasėmėme iš kitų tekstų atitinkamą terminą, tokių tekstų, kurie jau patvirtinti tarybos, tai yra suorganizuoti, palengvinti reguliarę teisėtą migraciją tie terminai yra vartojami kitose sąjungos patvirtintose dokumentuose. E, sustiprinti ryšį tarp e, vizos e, srityje taikomų veiksmų ir mobilumo, siekiant supaprastinti, palengvinti atvykimą, išvykimą, taikant vizų politiką ir taip pat pasitelkiant konsul, konsulatus E, galvant apie geresnės sąlygas asmenų e, mobilumui. E, tokie yra pagrindiniai pastebėjimai, kuriuos iliustruojantis nuomonę, kurią mes patvirtinome mūsų reikalų komitete rugsėjo 6 dieną. Ačiū dabar nariai kiti. Frau Keller. Poten Keller. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, taip pat um, projekto rengėjai. Aišku, šešėliniai pranešėjai teigia ir skirtingų dalykų ir žaliesiams svarbiausia yra štai šie dalykai. Sienų fondas neturėtų būti naudojamas vien tik tai sienos apsaugai, bet uh, ir kitiem susijusiem tikslams jo pagalba turi būti lengvinamas judumas per sienas, tais atvejais, kai žmonės to pagėdauja ar kai jie gali tai padaryti. Taigi reiktų skatinti judumą. Aišku, mums svarbiausiai yra apsaugoti žmogaus teisės visais įmanomais variantais ir lygiais. Kartais būna teikiami labai konkretus pasiūlymai dėl konkrečių nuostatų, arba net siūlomos konkrečios formuluotės ir jas <clears throat> pageidaujame įrašyti vienoje ar kitoje vietoje, kur tai geriausiai tinka. Dabar išorės aspektas. Mes pasisakome prieš jo įtraukimą, nes klausimas visai ne politinio pobūdžio ir ne reikalingumo, tiesiog teisėtumo nes vidaus reikalų generalinis direktoratas turi užsiimti vidaus reikalais, o išorės aspektų turi užsiimti išorės veiksmų tarnyba. O dabar mes viską suplakame į vieną vietą. Ir todėl, manau, to nedėrėtų daryti, bet gal komisija galėtų pasakyti, ar jį panalizavo teisinį šio reikalo aspektą ir ar Jeigu yra teisinių problemų, jas galima būtų pašalinti. Bet kai balsuosite, tikrai pagalvokite apie šį aspektą, pagalvokite, ar tikrai norėtumėte, kad būtų įtrauktas išorės aspektas ir jo finansavimas, nes galbūt visai to ir nepagėdaujame. Dabar dėl informacinių technologinių sistemų. Taip, jos yra pažangios, bet labai uh, pavojinga įtraukti uh, tokią biudžeto eilutę į daugiametę finansavimo programą, finansinę programą, nes tai pasakinė ne tik apie Eurosur, bet taip pat ir apie pažangių sienų finansavimą. Dar nėra komisija nieko pasiūlysi, bent jau dėl pažangios sienų apsaugos ir negalima galvoti apie finansavimą ir nėra teisinga dabar kalbėti apie pažangę kontrolę, nes pirmiausiai reikia sulaukti komisijos teisėkuros pasiūlymo, tik paskiau galima svarsyti tą pasiūlymą, juolap skirti jam finansavimo. Todėl nereikia uh, užbėgti įvykiams už akių ir nereikia skirti dabar finansavimo. Žalieji taip pat norėtų, kad būtų vartojimo savokos kitaip ne grėsmės pasienyje, bet rizika pasienyje, nes žmonės galbūt tikrai nekelia tokios grėsmės, daugiau visą tai susijęs su rizika. Mes taip pat pritarėme socialdemokratams ir jų siekiui įtraukti daugiau su šengenu susijusių klausimų, nes sienų tvarkymas, sienų kontrolės tvarkymas yra be kita ko susijęs ir su ES piliečių didesniu judumu. Norėtume, kad atitinkama mintis atsispindėtų ir tekste, nes tai mintis yra labai gera. Aš žinau pranešė nuomonę šiuo klausimu bet gal būtų įdomu išgirsti labai konkrečiai iš pono Marinesku. Ačiū, sako pirmininkas. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, ar kas nors nori. Labai trumpai. Taip, galiu jau. Aš taip pat norėjau pasakyti, kaip kad sakė pone Fliotru, ne viskam pritariu iš komisijos siūlymų, pavyzdžiui, prieglopščio klausimo neįtraukimą, nes e, tai yra labai svarbus klausimas. Antras elementas susijęs su terminais. E, mes turime e, žiūrėti, kaip yra kitose pranešimuose ir iškyla vėl e, terminų klausimas e, nelegalus ir nereguliarus. Reikėtų pakeisti terminą nelegalus į antrąjį. Kągi, jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, dera padėkoti kolegoms už visas pastabas ir tikiu, kad surasime kompromisą. Šią savaitę susitiksiu su šešėliniais pranešėjais. Taip pat noriu padėkoti ir komisijai, nes galiu pritarti daugeliui komisijos pateiktų pastabų. Ir Esu dėkingas tarybai už ryštą, kaip galima greičiau baigti svarstymus ir pradėti trejato dėrybas dėl šio reikalo, skaitant ir mūsų pranešimą. Taigi tiek iš mano pusės ačiū. Kągi, mes gana sparčiai padirbėjome. Ir kitas klausimas turėtų būti svarstomas už penkių minučių. Mums reikia sulaukti pranešėjos, todėl, gerbimiai kolegos, darome trumpą penkių minučių pertrauką. Ačiū. So, we thank you because Mrs. McIntyre was... E, Pone McIntyre yra pranešėja atsakinga už periklio programą. Ir mes, kadangi jinai atvyko į posėdžių salę, e, suteiksime jai minutę susirasti vietą, pasirenkti o per tą laiką informuoju kolegas, kad kalbame šiuo atveju apie 19 darbo tvarkės punktą, tai yra mainų paramos ir mokymo programa skirta euro apsaugai nuo klastojimo. Taip vadinama Periklis 2020 programa, bet to yra ir pasiūlymų dėl, e, pasiūlymai dėl pakeitimų. Viso 23 pakeitimai pasiūlyti Anksčiau buvo rengiama, anksčiau buvo 42 pakeitimai. Noriu iš karto pasakyti, kad e, preliminarus balsavimas vyks lapkričio 27 dieną, o dabar išklausykime mūsų pranešėją ponę Makentają, tada minutę tarybai, minutę komisijai ir, aišku, komiteto nariai galės pasisakyti. Pone Makentaja. Ačiū, pana pirmininkė. Ačiū, kad lukterėjote manęs, nes man tenka įsisavinti meną vienu metu būti keliose vietose. Pirmiausia, noriu padėkoti nuoširdžiai šešėliniams pranešėjams, kurie rengia savo pranešimus ir ypač sekretoriatui už visą e, pagalbą, kurią man suteikė tie, kurie nesate labai glaučiai susiję su ataskaitos rengimu, su pranešimo rengimu, noriu pasakyti, kad šiuo atveju kalbame apie mokymus, apie paramą, mokymo programas, kuriomis siekama apsaugoti eurą nuo klastojimo. Pati programa nėra labai plataus masto, bet iš principo mes e, dėl daug ko suktarėme. Pateikta nemažai pakeitimų, daliai tų pakeitimų galiu pritarti, vyko vienas šešėlinių pranešėjų posėdis, kurio metu buvo, pavyko susitarti dėl kompromisinių pakeitimų, atsižvelgiant tikiu į daugelį kitų pasiūlytų pakeitimų. Galiausiai tikrai esu dėkinga komisijai už visus paaiškinimus, išsamius paaiškinimus, kokiu tikslo šiuo programa siekiama. Ir uh, vienas ir dėl to keletas šešėlinių pranešėjų pateikė savo nuomonę, o man teko atsiimti kai kuriuos savo teikiamus pakeitimus. Taigi, iš tiesų liko du ginčytini klausimai, Ir labai norėčiau išgirsti komiteto narių nuomonę dėl jų. Pirmas klausimas yra susijęs su deleguotojų teisės aktų procedūra. Tai yra tas rytis. Man atrodo, kad pirmininkų sueiga ar komitetų pirmininkų posėdėje buvo uh, sakyta, kad kiekviename pranešime turi būti numatyti deleguotieji teisės aktai, nes kitaip uh, pranešimas nepateks į plenarinę sėsiją. <clears throat> Būdama paklusnai, aš pateikiau pasiūlymą dėl deleguotojų teisės aktų. Kita vertus, žinau, kad šešėliniai pranešėjai, ypač ponas dėstymera, kurį aš labai gerbiu, mano, jog neturėtume įtraukti deleguotojų teisės aktų procedūros šiuo atveju. Todėl aš manau, kad sprendimą turi priimti komitetas ir komitetas turi priimti sprendimą, ar turi būti rašyta deleguotojų teisės aktų procedūra, kad programa būtų įgyvendinama pagal juos. Kitas ginčytinas klausimas yra bendro finansavimo normos. Aš siūliau vienokius skaičius vienokias normas, vadovaudamasi tuo, kad ribotos lėšos būtų kaip galima geriau paskirstomos tarp įvairių programos dalių. Yra ir kita nuomonė, kad bendro finansavimo normos turėtų būti didesnės. Ir būtent bendro finansavimo normos normos sukėlė didžiausius nesutarimus, nors pastengiausi vadovautis kompromiso dvasia ir atsižvelgti į daugelį pateiktų pakeitimų. Taigi tie du klausimai mane tin rūpi ir lauksiu kolegų nuomonės dėl to. Pirmininkas, komisija. Ar komisijos atstovas norėtų pasisakyti? Ačiū, ponia pirmininkė. Sako komisija. Aš esu atsakingas už dabartinės periklio programos įgyvendinimą, už bendrąją euro apsaugą nuo klastojimų. Iš principo mes labai puikiai su ponia McIntyre bendradarbiavome ir džiaugiuosi, kad ji tikrai uh, tvirtai remia tolesnę periklio programos įgyvendinimą, jau tai bus naujos kartos programa ir galima bus atsisakyti kai kurių mokymų, pavyzdžiui, sakysime, prokuratūros darbuotojų mokymų, kaip siūloma. Bet yra du labai svarbus elementai komisijos galva. Pirma, tai yra bendro finansavimo normos. Mes poveikio vertinimo kontekste labai kruopšiai analizavome įvairius variantus ir būtent poveikio vertinimo pagrindu buvo rengiami seminarai kartu su suinteresuotomis pusėmis. Daugiausiai tai valstybių narių naudos gavėjai, teisės saugos institucijos, teisės saugos e, grupės ir tos grupės, kurios yra atsakingos už e, kovos su Europsauga nuo klastojimo tolesnį tobulinimą. Buvo pasisakoma už pakeitimą ir buvo sutikta, kad iš bendrijos būtų finansuojama 80 procentų ir tik išimtinais atvejais galima būtų tą procentinę dalį kelti. Sakyta turėtų būti iš valstybių narių biudžeto. Todėl komisija ir laikosi savo pradinio pasiūlymo, kad tik išimtinais atvejais gali būti nustatytas 90 procentų finansavimas. Dar vienas dalykas, kad jūs tikrai, mes tikrai žinome, ką mano parlamentas dėl deleguotojų teisės aktų, bet norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes apskritai nieko šioje srityje nesiūlome, nes mūsų galva dabartinis pasiūlymas uh, labai apsunkintų įgyvendinimą, nes pavyzdžiui tai reikštų, kad komisija turėtų taikyti deleguotojų teisės aktų procedūrą tam, kad patvirtintų metinę veiklos programą. Aš, su, jeigu teisingai suprantu, ši procedūra įsigaliotų po poros mėnesių tik tai. Ir tai reikštų ne tik tai papildomą biurokratinę naštą, bet taip pat labai vėluotų ir viešųjų konkursų skelbimas. Ir kiti dalykai, aš nenorėčiau čia per daug gilintis į detalės, bet e, pasakyčiau, kad mes tikrai nepritarėme pakeitimui kuriuo turėtų būti įtraukiama deleguotojų teisės aktų procedūra Yra ir kitų pakeitimų. Visų nekomentuosiu, bet noriu pasakyti, kad vienas iš šešėlinio pranešėjimo pakeitimų, tai yra 30-asis, siūlo, kad periklio programa apsiribotų o, tik tai vertybinių popierių biržos srities mokymais. Jūs žinote, kad e, iš tiesų ši programa žengia kur kas toliau ir mokymai rengiami įvairiose srityse, neapsiribuojant vien tik tai a, tais uždaviniais ir tomis funkcijomis, kurias vykdo vertybinių popierių viršos. Taip pat nereikėtų apsiribuoti personalo mainais, pareigūnų mainais. Dar kitas dalykas - visuomenės aspektas Europos centrinis bankas yra atsakingas už daugelį dalykų, kuriuos jūs siūlote. Ir trumpai pasakysiu, kad e, skiriama vienas milijardas eurų. Ir gerai, geriau būtų, kad tos funkcijos, kurias dabar vykdo Europos centrinis bank, bankas, jis vykdytų ir ateityje. Ir dar norėčiau išreikšti pritarimą pakeitimui dėl Olafo standartui ir kovos su klastotėmis, su sunkčiavimu standartui. Tai yra 141 pakeitimai, kurios neseniai pateikė pranešė. Ačiū. Dėkuoju. Gal Kiprui galėtume suteikti žodį trumpai, ar kas nors iš jų atstovų nori pasisakyti ne. Jeigu taip nėra, tai tuomet suteikime e, žodį kolegoms, ponas Dies Demeira. Labai ačiū, ponas pirmininkė. E, pirmiausiai, aišku, norėčiau išreikšti padėką poniai McIntyre už jos darbą, visuomet ji dirba labai veiksmingai, rezultatyviai, taip pat už tai, kad e, atsižvelgia labai supratingai į mano uh, kai kuriuos e, pakeitimus, e, taip pat siekė kompromiso dėl kitų ir, aišku, kai kur e, ne visuomet sutarė su manimi, nes parlamente tokia praktika yra, kad ne visuomet galima dėl visko susitarti, bet jį priemė mano svarbiausius esminius dalykus. Ir uh, Aš manau, kad mes e, neturime nusileisti ir aš dabar paaiškinsiu, kodėl. kodėl. Pirmiausiai, aš pats esu sukaupęs labai daug patirties e, euro. E, kovos su euro klastojimo srityje. E, dėl to kalbame apie aš aštuonis ar septynis e, pranešimus. Ir dabar, e, kai galvosime apie kriterijus, kaip galime apsaugoti savo valiutą, tai reikia pasakyti, kad e, euras yra gerai apsaugotas dėl to, kad profesionaliai dirba Olafas komisija, Periklio programa veikia sėkmingai ir parlamentas remia e, atitinkamus veiksmus. Ir tai daroma su minimaliomis sąnaudomis, e, maždaug milijonas, milijardas eurų per metus. Ir mes, turėdami tiek lėšų, galime užtikrinti, kad uh, būtų labai sunku padirbinėti eurą, sunkiau negu kad dolerį, pavyzdžiui. Antras dalykas. Pone Makintar, turiu pasakyti, kad sutinku su pasiūlytomis finansavimo proporcijomis 80 įprastais atvejais turi būti numatyta, 90 ypatingais, išskirtiniais atvejais. Man e, tai yra visiškai aišku. E, bet e, viena loginė priežastis tam yra. Mes turime jau uh, tęsti darbą, kurį esame užsibrėžę apsaugodami eurą. Antras dalykas, kaip žino kolegos, aš daugybę uh, E, mėnesių praleidau kalbėdamas apie deleguotosius aktus ir konkrečiai dariau nuodas į e, reglamentą, dėl kurio rengiu pranešimą. Bet jeigu kalbame apie institucinį susitarimą, mes kol kas dar nesusitarėme dėl to, bet mes turime galvoti, kad reikia išlaikyti euro. Uh, autoritetą, įvaizdį. Nemanau, jog šis pranešimas yra tinkama vieta kalbėti apie deleguotosius aktus. Mes turime užtikrinti, kad programos e, taikomos būtų valdomos gerai, administruojamos ir vargu reikia kasmet kalbėti apie deleguotosius aktus. Aš čia sutinku su Olafu, ponė pranešėja. Kaip jau buvo pasakyta, mes kalbame apie veiksmingumą. Pritariu Olafui, aš turiu savo kriterijus, jie taip pat turi savo kriterijus, bet mes sutarėme dėl galutinio tikslo. Viskas yra pagristas veikų protų. jūsų nuomonė yra visai pateisinama, bet norėčiau atsižvelgti, kad jūs e, nepamirštumėte, jog EPP yra sukaupę nemažai patirties šioje srityje. Ir dabar, jeigu niekas nenori pasisakyti, tai gal komisija norėtų prisidėti prie diskusijų. E, jeigu ne, tai tada grįžime prie ponios Makintar, jeigu ji nori, e, prašom, suteiksime žodį jai kadangi kitų norinčių nėra. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū tiek komisijai, tiek ponui Dies Demerai už pastabas. Komisijai noriu pasakyti, kad du konkretus e, pakeitimai, e, kurie jums netinka, vienas iš jų buvo 30 ir beros 27. Mano nuomonė, reikėtų tuos du konkrečius pakeitimus ir atmesti. Dar vienas yra pakeitimas, kurį reikėtų, mano nuomonė, atmesti. Dabar nebežinau, kuris yra, bet tai yra vienas iš anksčiau pateiktų pakeitimų ir mano nuomonė jis tikrai netinka prie šio uh, pranešimo. Tai yra 20 pakeitimas. Noriu pasakyti, kad e, pritariu e, komisijos nuomonė dėl šių dviejų pakeitimų ir mano e, balsavimo sąrašas pasiūlytas atitinkamai atspindės tai. Dabar dėl deleguotojų aktų. Aš dirbau pasikliaudama tą informaciją patarimais kurią man pateikė pirmininkų, komitetų pirmininkų suiga. Pirmininkė, galbūt jums galėčiau kai ką pasiūlyti. Mes, kaip komitetas, e, manome, e, kad e, turime sformuoti nuomonę, ar reikėtų deleguotosius aktus įtraukti ar ne. Man visai nebūtų sunku pritarti pono Diezdemeiros nuomonė ir atsiimti atitinkamus pakeitimus. Galbūt jūs galėtumėte mus informuoti, kas apie tai, ką svarsto pirmininkų suėga dėl šito dalyko. Mes jau E, arti susitarimo. Vienas dalykas, kuris dar yra neaiškus iki galo, yra bendro finansavimo normos. Valstybės narės e, dabar, aišku, išgyvena daug sunkumų, taigi negalime tikėtis, kad padėsime joms e, padidindami finansavimą gyvenant konkrečiai šią pro, programą. O kitais atšilgiais mes tikrai sutarėme. Okay, I understand you've made a direct suggestion to the chair as to the. Pranešėja pateikė prašymą pirmininkui dėl galimybės išspręsti klausimą apie deleguotus aktus. Mes, manau, su šia problema susidorojame geriau nei kiti komitetai, kurie tiesiog įsivėlė į diskusijas apie deleguotusius aktus. Taigi, manau, kad reikia atsižvelgti jūsų pasiūlymą, bet turėtume tai aptarti dvi šalių pagrindų. Tai nėra tik techninis dalykas. Taigi reikia mums išsiaiškinti, koks yra iš tikrųjų jūsų, kokia iš tikrųjų yra jūsų prašymo esmė ir tada pasistengti šį klausimą išspręsti raštu. Jeigu dabar niekas daugiau neturi pastabų dėl šio darbo tvarkės punkto, jeigu niekas nebenori diskutuoti, nematau, kad kas nors keltų ranką, taigi paprašysime komisijos, kad ji sureaguotų į tai, kas buvo pasakyta. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju poniai Makintaja, tai yra pranešėjai, už tai, kad jis siūlo atmesti pakeitimus 27, 30 ir berotų 20. Yra ir dar vienas pakeitimas, kurį kuris kelia šiokių tokių problemų komisijai. Tai yra septintasis pakeitimas. Pagal jį į mokymo programas nebūtų įtrauktas tam tikros specialistų grupės. Pavyzdžiui, mes esame naudojasi nacionalinių bankų specialistų paslaugomis. Šie specialistai parodo policininkams, kitiems teisės saugos pareigūnams visus e, bank, visas banknoto apsaugos priemonės, kad e, pareigūnai žinotų, kaip organizuoto nusikalstamumo grupuotės gali e, klastoti, padirbinėti banknotus. Bet e, pagal pakeitimus šie specialistai nebebūtų minimi, kaip mūsų periklės programos tikslinė grupė. Taigi aš siūlau Jums atmesti tą pakeitimą, kuriuo išbraukiamos tam tikros specialistų grupės. Ačiū. Taigi, jeigu niekas daugiau nenori nieko pasakyti, tai, manau, turėtume perėti prie 20 punkto. Tai yra paskutinis mūsų darbo atvarkės punktas susijęs su CEPOLu, tai yra Europos policijos koledžų Taigi sveiki atvykę. Mums labai malonu pasisveikinti su Europos policijos koledžo atstovu, tai yra direkt, CEPOL direktoriumi, mm, daktaru Ferensu Banfi. Jis yra pasirengęs keistis su mumis nuomonėmis kartu su ponu Reinhardu Prybe. Prašau jo prisijungti prie mūsų, jis šį dalyvavo mūsų koordinatorių uh, posėdėje, o dabar mm, jis čia dalyvauja kaip vidaus reikalų generalinio direktorato, vidaus saugumo skiriaus direktorius. Noriu priminti, kad yra numatyta, kad iki 2012 metų pabaigos arba 2013 metų pradžios e, turi pateikti pasiūlymą pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą, kuriuo CEPOL sprendimas būtų priderintas prie Lisabonos sutarties. Taigi vyksta dialogas ir CEPOL direktorius, ponas Banfi ir komisijos atstovas atsakingas už vidaus saugumo reikalus, ponas Prybė, buvo pakviesti informuoti šio komiteto narių apie dabartinę CEPOL padėtį. Taigi išklausykime pono Banfi pranešimo. Po to skirsime keletą minučių ponui Priebė, o tada galės pasisakyti norintys komiteto nariai. Taigi, ponia Banfi, 10 ar 15 minučių jums. Gerbėmėsis pirmininkė, gerbėmėjai Libė komiteto nariai, kolegos, ponios ir ponai, man tikrai labai malonu, kaip Cepolo direktoriui trumpai informuoti jūs ko pasiekė Cepolas, skatindama per mokymus policijos bendradarbiavimą Europoje. Pirmiausiai norėčiau apibūdinti, kokie įvyko Cepolio pasikeitimai per pastaruosius metus ir labai aiškiai pasakyti, kad pirmiausia, iš tiesų dėka Europos parlamento budrumo, Cepolas dabar gali drąsiai pasakyti, kad jo vykdoma veikla yra teisėta užtikrintas jos nuseklumas ir veikia cepolas patikimai. Nuo 2010 metų um, administraciniai trūkumai visiškai pašalinti ir tą patvirtina keletas uh, vykusių auditų, kurie pažymėjo ne vieną pasiekimą, įskaitant ir vidaus kontrolės standartus. Taigi mes savo namų darbus padarėme. Svarbiausi pasikeitimai, kuriuos įgyvendiname teisės saugos pareigūnų mokymo srityje yra tokie. Pirmiausia, buvo supaprastintas valdymas. Komitetai, kurie anksčiau susitikdavo 3-4 kartus per metus, buvo panaikinti racionalizuota CEPOLO darbo grupių veikla, ji labiau orientuota į rezultatą, o valdančioji taryba susitinka nuo 6 iki 2 jų kartų per metus. Tokiu būdu valdymo išlaidos nuo 518 tūkstančių eurų 2009 sumažėjo iki 169 tūkstančių eurų 2012 metais. Pagrindinė CEPOLO veiklos rytis, kaip žinote, yra mokymai ir čia mes matome tiek kiekybinį, tiek kokybinį pagerėjimą. Apskritai mokymų dalyviai išsako pasitenkinimą kursais, tokį pasitenkinimą išsakė 93 procentai. Mokymas yra teikiamas įvairiai, e, didėja besimokančiųjų skaičius nuo 2309 metais iki 4311 metais, o šiemet jau mokymuose dalyvavo beveik 5000 žmonių. Be to, Išaugo ir įvairių renginių skaičius nuo 91 2010 iki 2006, 2011. Lygiai taip pat išaugo ir dalyvių skaičius nuo 23 metais iki 27 12 metais. Šiuo metu programą finansuoja CEPOLAS. Anksčiau buvo e, finansuojama pagal specialią komisijos subsidiją, bet dabar 98 procentai, per 98 procentus mūsų mokymų kursų dalyvių į kvalifikuoja programą kaip gerą arba labai gerą. Mes taip pat ir um, dėgiame naujus mokymo metodus, siūlome įvairesnių galimybių 2012 metais virtualių studentų skaičius viršijo vietoje besimokančių studentų skaičių. Atitinkamai per 3000 besimokančiųjų naudojasi nuotolinio mokymosi metodika ir netoli pusantro tūkstančio vietoje studijuoja. Be kita ko, reikia pasakyti, kad nemažai pasiekta uh, ir e, racionaliau panazuojant einamosioms lėšoms skirtą biudžetą. Nes atitinkamai e, išnaudoti 8 milijonai ir 7 milijonai eurų. Iš viso 38 personalo darbuotojai dirba Cepolio, kuriems padeda 5 nacionaliniai e, ekspertai. Galiausiai mūsų požiūris į mokymą dabar vadovaujasi integruotų privatumo principu ir dirbame kartu su komisija, su kolegomis, su taryba. Labai didelę savo veiklos dalį mes e, siejame su kovos su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais politikos ciklais, remdami atitinkamas ES politikas, orientuodami jas, kaip pavyzdžiui, priekybos žmonėmis e, panaikinimo strategiją. Mūsų mokymo paketas yra daugia profilinis, yra rengiami kursai vietoje, galima e, dirbti nuotoliniu būdu, organizuojame seminarus ir viskas grindžiama bendraja mokymo programa. Taip pat mes gana konstruktyviai dirbame su kitomis vidaus reikalų srityje egzistuojančiomis agentūrojose. Aišku, visada galima pasinaudoti statistiką, bet nereikia pamiršti, kad be statistinių duomenų iliustruojančių mūsų sėkmę Cepolas atlieka kitą svarbų vaidmenį ir tai yra patirties derinimas, pasitikėjimo didinimas ir taip pat um, pareigūnų būrimas bendradarbiavimui. O dabar galime, galiu keletą žodžių pasakyti apie pagrindinius mūsų uždavinius. Policijos pareigūnų mokymas pastaruoju metu tapo savarankiška priemonę, kuria padedama kelti policininkų profesinę kvalifikaciją. Skirtingai nuo kariškių policijos pajėgus Europoje Sąjungoje niekada nebuvo institucionalizuotos mokymo požiūrių. Dabartiniu metu jau nuo, 60, nuo 70-ųjų praėjusio šimtmečio metų yra vis daugiau skiriama dėmesio policijos įgūdžių modernizavimui. Tačiau mokymasis darbe tai yra mokymasis veikiančiuose padaliniuose paprastai e, užima pirmąją vietą ir tik neseniai daugiau buvo skirta dėmesio policijos mokymui ir policijos ugdymui. Tie savokos mokymas ir ūkdymas skamba panašiai, tačiau iš tiesų jų turinys skiliasi. Mokymas gali būti apibrėžtas kaip specifinių įgūdžių įgyjimas, o ūkdymas yra skirtas tam, kad būtų suformuotos tam tikras mąstymas, charakteris, net fizinės policininko savybės. Todėl tai yra kur kas platesnė savoka, ir, kuri reiškia didelis dėmesys skiriamas esminėms mąstymo modeliams. Taigi šiame kontekste nebejotinai, kad policijos mokymas pirmiausia yra švietimas vertimo perspektyva svarbus dalykas. Mūsų besikeičiančioje visuomenėje policijos darbe būtina atsižvelgti į besikeičiančias socialinės, ekonominės ir politinės sąlygas. Atvirumas, dialogas su visuomenė turi tapti mūsų darbo principais, policijos darbo principais turime dirbti kartu su visuomenės nariais. Ir būtent dėl to policijos mokymas iš esmės skiriasi nuo kariškių mokymo, kadangi ginkluotosios pajėgos vis e, atlieka, atlieka visiškai kitą funkciją, tai yra valstybės apsaugos ir nacionalinės gynybos funkcija. Atvirumas ir um, siekis dialogo reikalauja įvairių įgūdžių. Todėl mokslo ir mokslinio tyrimų metodų įtraukimas į policijos mokymo programas yra būtinas dalykas, nes tokiu būdu bus galima geriausiai išnaudoti gautas žinias, vykdant atitinkamas operacijas arba praktinę veiklą. Ir šiuo aš nenoriu pasakyti, kad ugdymo aspektas visada bus viršesnis. Anaip tol, pagrindinis dalykas yra rasti tinkamą derinį nustatyti tinkamą pusiausvyrą, kad abu elementai, mokymo ir ūkdymo elementai papildytų vienas kitą. Aišku, ekonominės krizės sąlygomis reikia skaičiuoti kiekvieną eurocentą, todėl būtina uh, dirbti veiksmingai. Tačiau mes turėtume vengti uh, situacijos, kai tik aklai vadovaujamasi skaičiais. Geriau mažiau daugiau sutaupyti, bet nepaleidžiant iš akių ilgalaikės perspektyvos tikslo. Policijos paslaugos Europoje labai nukentėjo nuo išlaidų mažinimo, nuo taupimo politikos, tikriausiai gal nedaugiau negu kitos institucijos, kurios neorganizuoja mokymų. Ir tai reiškia, kad, pavyzdžiui, mokymo institucijos neberengia kariūnų, neberengia jaunų policijos pareigūnų ir pasitikima tik tai mokymų darbo sąlygomis. ES lygių reikėtų, kad teisės saugos pareigūnai turėtų atitinkamą priemonių rinkinį e, susijusi su e, teisminė e, teisminių bendradarbiavimų, taip pat ir policijos bendradarbiavimų būčiamosiose bylose. Visada egzistuoja rizika, kad policijos pareigūnai neturės tokių gerų galimybių mokytis kaip kiti tais laikais, kai policijos bendradarbiavimas ir darbo integracija tampa vis svarbesnių kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu elementu Europoje. Svarbiausia, nereikia pamiršti, kad uh, policijos darbo kokybės mažėjimas kelia tiesioginę riziką mūsų piliečiams. Cepolas yra specialioji ES agentūra, kuri yra skirta plėtoti policijos bendradarbiavimą per mokymą. Ir tą dalyką galima atlikti, jeigu įspręsime atitinkamas politikos problemas. Europos policijos pajėgų mokymui reikalingas investicijos ir dabartinio sistemos požiūrių organizaciniai aspektai tikrai nevaidina svarbaus vaidmens, bent jau tol, kol savarankiškumas ir ekonominis gyvybingumas bus užtikrinti. Galiausiai noriu pasakyti, kad per artimiausius mėnesius tikrai turėsime progų padiskutuoti, kaip ES galėtų remti policijos mokymą. Esu tikras, kad komisijos komunikatas dėl Europos europinių mokymo sistemų taps ta platforma, kuri leis ne tik pamastyti, bet ir imtis tolesnių žingsnių. O jūsų komitetui noriu padėkoti už pagalbą plėtojant šį dialogą. Dabar ačiū uždėmesi ir esu pasirinkęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū Jums už e, Jūsų pranešimą, ponia Banfi. Dabar išklausysime pono Prybę, tada suteiksiu žodį komiteto nariams. Ačiū, pirmininkė. Kaip žinote, Teisingumo ir vidaus reikalų srityje veikia nemažai agentūrų. CEPOL yra nedidelė, bet labai svarbi šios agentūrų šeimos narė ir ji padeda mums vykdyti politiką. CEPOL ir jo tinklas atliko esminį vaidmenį organizuojant profesinius mokymus teisės saugos pareigūnams visoje Europoje. Jūs e, žinote, kad po tam tikrų po laikotarpio, kuriame buvo trūkumų, kuriuos akcentavo Europos parlamentas, ši agentūra dabar veikia gerai ir skiria daug pastangų, kad išspręstų problemas. Ir nenorėčiau dabar praleisti progos, pasveikinsiu uh, direktorių Banfi ir jo darbuotojus pasiekus puikių rezultatų pastaraisiais metais. Komisija nuolat rėmė CEPOL ir jo veiklą, kad būtų pasiekti Stokholmo programos tikslai, tai yra išplėsti ir toliau tobulinti Europos teisės saugos pareigūnų mokymus ir suteikti jiems europinę dimenciją, jeigu to reikia. Rėmėme daug veiklos, pavyzdžiui, policijos bendradarbiavimo skatinimą, mainų programas. Visa tai tapo pavyzdžiais, kaip turi būti organizuojamas policininkų mokymas Europos lygių. Aš labai atidžiai klausiausi e, to kai jūs sakėte, kad reikėtų atskirti policininkų švietimą ir poli akcininkų mokymą. Ir kad geras švietimas, išsilavinimas prisideda prie geros policijos kultūros. Taigi jūsų darbas yra įkvėpimas mums rengiant Europinę mokymo programą. Ir joje mes akcentuosime policijos mokymus, kurie turės būti organizuojami Europos lygių. Tai bus daroma, kai susidurėme su tarpvalstybiniais klausimais, kai susidurėme su naujais iššūkiais, pavyzdžiui, nusikaltimais internetinėje erdvėje, arba kai reikia teikti paramą ES policijos misijoms, kurios veikia krizės apimtose regionuose visame pasaulyje. Taigi mes labai teigiamai vertiname CEPOL atliktą darbą ir Esame už jį dėkingi. Taip pat norėčiau, naudodamasis progą, informuoti Jūs apie tuos apmąstymus, kurie dabar vyksta komisijoje, rengiant e, dokumentus susijusius su Europolu ir Cepolu. Konkrečių pasiūlymų dar nėra, tačiau jūs žinote, kad mes dar šiemet turėsime pateikti pasiūlymus dėl šių agentūrų, taip pat turėsime pateikti ir komunikatą dėl Europos mokymo sistemos. Gali prireikti nemažai laiko tiems pasiūlymams galutinai parengti. Ir viena iš to priežasčių yra tai, kad mes kol kas dar uh, esame apmąstymų etape. Svarstoma, ar nebūtų prasminga sujungti Europolo ir Cepolo. Ir jūs žinote, kad e, neseniai buvo patvirtintas bendras požiūris. Jis yra bendras todėl, kad dėl jo susitarė trys institucijos - komisija, taryba ir parlamentas. Ir yra dabar svarstoma, ar tos agentūros, kurios yra labai nedidelės, neturėtų būti sujungtos su kitomis, kad būtų sutraupy, sutaupyta administracinių sąnaudų. Taigi būtent apie tai mes dabar mastome, nežinome, koks bus tų apmąstymų rezultatas, bet tiesiog naudodamasis progą norėjau jūs apie tai informuoti. Žinoma, tie apmąstymai tikrai nereiškia, kad politinių požiūrių skirsime mažiau dėmesio policininkų mokymui. Priešingai, mūs, mes manome, kad jeigu būtų pasiūlyta sujungti agentūras, tai būtų daroma tik tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų, kad teisės saugos pareigūnų mokymas niekur nedingtų toje didesnėje agentūroje, paprastai išnekant. Ir žinoma, reikės galvoti tada apie specialią tvarką, specialius susitarimus Europole, kad mokymai būtų išsaugoti kaip atskiras ir labai svarbus Europolo prioritetas. Taigi tiek būtų informacijos apie mūsų apmąstymus ir Dar kartą akcentuosiu, kad mes čia remiamės ir įkvėpimo semėmės iš bendrojo požiūrio, kurį patvirtino visos trys institucijos ir kuriame numatoma mažinti administracinės sąnaudas ir racionalizuoti administracinės struktūras. Ačiū. Krista. Dėkui, ponė Prybė. Dabar diskusijos ponas Dėsdemė yra. Labai ačiū, ponios pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti poną Banfį, e, pasidžiaugti jo darbu, atsidavimu. Tai nėra tik tai e, protokolinis pripažinimas. Aš pripažįstu objektyvę realybę. ponas e, Banfi ieško dabar kanalo vertimo į savo kalbą. Dabar jau rado. Jūsų atžvilgių ištariau gražių žodžių, ponė Banfi, sakiau, kad jūs puikiai dirbate ir reikia kalbėti teisingai. Aš ne tik tai mandagiai kalbu, bet kalbu apie realybę. Ir E, jūs dalį to, ką pasakiau, girdėjote. Bet reikia tikriausiai e, pastebėti kai ką parlamentas tikriausiai e, nekalbės taip pat kaip ponas Prybė. Europos parlamentas e, dirba E, kalba ta kalba, kuri yra e, būtina. Mes kalbame tiesiai, be užuolankų. Man kelia susirūpinimą kai kas. Jūs kalbėjote apie apmąstymų laikotarpį. Aš norėčiau prisidėti prie jo. Šiandieną mes matome uh, uh, pradžią Sepol pabaigai. Sepol turėtų uh, tapti Europolo dalimi. Ir er, tai bandoma pateisinti tok, e, galimybę sutaupyti ir saugumu. Bet vargu, ar galima kalbėti apie sąryšį tarp taupimo lėšų ir saugumo ir dėl to ne, negalima sieti Cepolo su Europolu. Europolui reikia numatyti būtinas priemonės e, savo mokymo tikslams. Reikia e, mokymų tinklo, virtualaus mokymo, bet taip pat reikia ir lėšų numatyti. Taigi nematau, kur galima būtų staupyti. Pirmininkė, aš manau, Ir noriu pasakyti ponui Prybei, kad praėjus septyneriems metams po tarybos sprendimo mes turime e, turėti galimybę pasisakyti ir aš kaip Europos parlamento narys kalbu dabar. Mokymas ir saugumas yra būtini dalykai, bet taip pat pasakysiu, kad Skirtingai nuo to, apie ką kalbėjo direktorius Banfi, mokymas yra užtikrinamas, užtikrinamas daugelį šalių labai aukšto lygio, ne tik geras e, mokymas. Apie ką aš kalbu? kad mes tikriausiai matome Sepolo laidotuvės, perdodami jo funkcijas Europolui. Virtualus mokymas. Mm e, šio laikinėse demokratijose yra labai aiškiai apibrieštas, kartas nuo karto galima jį pasitelkti, galima e, apjungti vairias praktikas, tvarką, metodiką ir e, pasiūlyti mokymą, pavyzdžiui, vidaus reikalų srityje. Tuomet mes e, sutaupysime lėšų ir nemaskuosime tos e, rūpestį keliančios realybės, kurie egzistuoja šiandieną. E, pirmininkė šiandien Sepolas tikrai yra naudingas. Jis suvaidino per pastarusius metus tikrai e, naudingą vaidmenį. Visi apie tai kalba, e, dalyviai pats e, e, ir Europolas apie tai sako. Bet aš dabar pateiksiu tam tikrą savo interpretaciją. Komisija ketina taupyti ir tada jai atrodo, kad geriau e, sutaupyti atsikratant tos e, mokymo agentūros ir perduoti funkcijas Europolui, bet jam nesuteikti lėšų šioms reikmėms. Būtent tam aš priešinuosi. Kokia būtų alternatyva nacionalinė reforma, kuri leistų sukurti puikią mokyklą, užtikrintų geriausius mokymo procesus nacionalinėse mokyklose, ne tik bazinių lygmenių, bet ir kaip mokymo darbe elementą. Todėl turime e, spręsti šį klausimą tiesiai ir vadinti e, daiktus tikraisiais vardais. Jūs nepradėjote apmąstymo laikotarpio, man atrodo, viskas yra jau apgalvota. Klausimas yra sudėtingas. Kodėl? Prisiminkime Stokholmo veiksmų planą. Reikia įgyventinti tarybos sprendimą e, pristerinti prie Lisabono sutarties. E, galima kalbėti apie tai, bet nemanau, kad Europolas turėtų užsimti policininkų mokymais. Nei fiziniais mokymais, nei e, virtualiais. Dėkoju. Pone Gions, e, ačiū. 2010-aisiais e, biudžeto vykdymas buvo, jo, jo tvirtinimas buvo labai problematiškas, 2008 metais buvo e, neteisingai panaudotos lėšos, dabar CEPOLAS labai sustiprėjo, administracija vyksta mm, tikrai gerai, man buvo malonu išgirsti, kad ponas Prybė pasidžiaugė pono Bamfi darbu girdėjau ir aš apie tą pamas, tuos pamastymus, bet netaip seniai e, jūs kalbėjote. Man kai kas ir sukėlė e, sus nuostabą, nes buvo atliktas neseniai tyrimas balandį. Netaip jau seniai, neturėjau daug laiko įsigilinti į jo rezultatus perskaičiau tik tai apibendrintas išvadas apie skirtingas galimybės. Ten aiškiai pasakyta, kad e, toks sujungimas neleis sutaupyti labai daug e, lėšų. E, Sepolas per pastarus metus tikrai užtikrina labai aukštą mokymo lygį. Ir reikia galvoti ne tik apie lėšų taupimą, apie tai, kad jeigu nebus užtikrintas e, efektyvumas, tai taip pat bus išvaistytos lėšos. Dabar žinome, kad bus e, parengtas naujas tyrimas. Ir noriu pasiteirauti, koks yra šio pamastymų laikotarpio pagrindas. Kodėl vėl reikia e, rengti antrą tyrimą, taip greitai po to, kai buvo atliktas pirmasis ir kokia yra e, priežastis tų pamastymų. Kiek žinau, valstybės narės neremia sujungimo. Aš e, pasiklausiau kolegų, kai kurių labai greitai ir jie sakė ne, kai kurios valstybės narės e, labai remia Sepolo vystimasis sustiprinimą ir Europos parlamentas galvoja panašiai. Man būtų įdomu išgirsti kokius nors argumentus, kurie pagrįstų tokį trumparegišką požiūrį e, galvojama, kad mes galime per ateinančius mėnesius sutaupyti e, šiek tiek lėšų, bet kur kas daugiau prarasti, jeigu bus e, sujungtos šios dvi agentūros. Jūs kalbėjote apie apmąstymų laikotarpį. Jūs sakėte, kad tik tai dabar e, bandote išmėginti šią mintį, pasižiūrėti, kaip ji, kokio jis sulauks atsako. Aš manau, kad toks planavimas yra labai pavojingas ir neįsivaizduoju, kad mūsų komitetas galėtų pritarti. Aš jūsų girdėjau, kad e, tam tikrų signalų, kad tikrai ir man aišku, kad jūs nepritarsite. E, E, šiam sujungimui. Pone Matijo, žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai ir aš norėčiau pasveikinti poną Bamfį už visas pastangas e, vadovaujant Sepol. Tikrai jisai dirbo labai rimtai, kad sustiprintų e, šią agentūrą, kai pradėjo, e, kaip ėmė eiti savo pareigas, kadangi buvo ten daug problemų, tiek finansinių, tiek kitų, nes ir Europos piliečiai stebi, kaip veikia ši agentūra, e, kalbant apie mokymus. E, iš tikrųjų, direktorius labai e, daug padirbėjo personalo valdymo taip pat srityje ir kitose srityse. Taigi nuoširdžiausiai sveikinu ponę, poną Bamfį dėl to, kad jūs dirbote visais lygmenimis labai labai veiksmingai ir jūs neturėjote daug laiko, nes 2010 metais buvo atsisakyta patvirtinti biudžeto vykdymą, jeigu neklystų, tai buvo 10 metais ir dabar yra 2012 metų pabaiga ir matome, kad ši agentūra yra e, pripažįstama e, agentūra, įgyjusi autoritetą už tai, kad yra kompetentinga, kad ten gerai e, tvarkomasi su personalu. E, ir E, jūs, ponas Prybė, jūs kalbėjote apie tai, kad komisija tarsi priemė sprendimą atsisakyti šios agentūros ir bandote dabar e, išplaukti. Ne, vis, visiškai nesutinku su komisijos pasiūlymu e, agentūra dabar yra tikrai sustiprėjusi, ji yra veiksminga. Jeigu pasižiūrėsime į E, skaičius nuo 300 iki 5000 dalyvių. Mokymų skaičius išaugo, e, daugiau kaip 12 tūkstančių dalyvių e, dalyvauja internetiniuose kursuose. Ir valstybės narės prašo mokymų. Žinome, kad taryba ir parlamentas nori, kad dar labiau stiprėtų agentūra. Jeigu pasižiūrėsime į biudžetą, tai yra tikrai, matome gerus e, rodiklius. E, žinome, kad yra darbo grupių ir e, kitur yra daug problemų, rengiant susitikimus, susitinkant su darbdaviais ir taip toliau, kartais net negauname sąskaitos, negaunamos sąskaitos. O E, agentūra puikiai dirba, puikiai tvarkosi ir nėra jokių problemų su e, būstinė, buveinė. E, Britai pasirinko išlygą, nes žinome kodėl, bet tikrai problemos išspręstos, jau dabar nebėra nesutarimo dėl buveinės ir staiga komisija užuot e, stiprinant e, šią agentūrą, e, žinant, kad valstybės narės remia ją dėl to, kad ji tapo labai stipri, įgyjo autoritetą. Europos parlamentas taip pat nori kad veiktų toliau Sepolas ir dabar komisarė, ponė Maštrom, staiga uh, E, vidury žaidimas nutarė, kad nebereikia. Ir aš norėčiau, kad ponia Malstrom e, paaiškintų, kaip e, viskas yra. Mrs. Movai, your turn. Kitas kalbėtojas. Ponia Morvai. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasveikinti tas referencija vengrų kalba ir didžiuojasi, kad e, vengrų specialistas vadovauja Sepolui. Tai labai malonu, malonu, kad e, jų būsinė yra toje pačioje gatvėje, kur aš nemažai praleidžiu laiko. Visi kurie klausėsi šios diskusijos internetu, tikriausiai netruks pastebėti, kad Vengrijos specialistas vadovauja policijos akademijai. Daugelis čia ir Vengrijoje esančių iš principo policija nusivylę, nes policija dirba ne taip veiksmingai, kaip turėtų, kad veiksmingai dirbti ir mes kažkada tikėjomės, jog galėsime sustiprinti savo policijos pajėgas ir jos gebėjimą apsaugoti piliečius nuo nusikaltelių ir nusikalstamos veikos. Tačiau sumaž, sumažintos 25 procentais išlaidos. Ir ką tai reiškia? Ką reiškia kasdieną dirbti cepolę? E? Labai įdomu panalizuoti atskirus sektorius ir tą naudą, kurią duoda jūsų rengiami mokymai. Jūs paminėjote vieną iš tokių prioritetinių sričių, tai yra kova su a, prekyba žmonėmis. Sepolo buveinė yra Vengrijoje ir prekyba žmonėmis mums yra labai skaudus klausimas, nes dėja Amsterdamo raudų žibintų kvartale yra labai daug moterų iš Vengrijos. Jos tampa lengvu grobiu tiems, kurie prekiauja žmonėmis. Man tikrai būtų įdomu susipažinti su faktiniais mokymais kaip jūs a, rengėte mokymus kovos su prekyba žmonėmis srityje, kaip jūs teoriją paverčiate praktiką. Dar vienas dalykas tai yra smurtas namuose, būtinis smurtas, su juo irgi reikia kovoti. Parlamentą labai domina, kaip yra formuojama šiuose sritise mokymo programa. Naujusios valstybės narės užima šiuo atveju atskirą poziciją, nes ypač mažose šių valstybių narių miesteliuose, kaimo vietovėse ir ypač pietinėje Europos dalyje paplitęs būtinis smurtas. Žmonės kenčia taip pat nuo daugelio kitų dalykų. Ūkininkai kenčia nuo vagiamų, nuo gyvulių vagystės. Mes e, nekalbėjome apie apiplėšimus, bet tai irgi yra nusikalstama veika su smurto protrukiais. Ir tai yra tie nusikaltimai, su kuriais susiduria dažnas pilietis. Bet nereikia pamiršti, kad Nusikaltimai yra būdingi ne vien tik miestų vietoviai, jie nepripažįsta skirtumų. Dar vienas dalykas tai yra jėgos naudojimas policijoje. Jūs žinote, 2006 metais Vengrijoje taikus demonstrantai buvo labai brutaliai išvaikyti, panaudojant smurtą ir bauginimus. nes faktiškai policija apsupo demonstrantus, baugindami juos. Ar jūs išmokote ko nors iš Vengrijos įvykių? Ar uh, tos pamokos įtrauktos į jūsų mokymo programas? Aš suprantu, kad jūsų akademija yra iš dalies uh, mokslo ir švietimo centras, taip pat ir mokslinio tyrimų centras, bet labai tikiu, kad kažkur Europoje tie dalykai kuriuos mes matėme 2006 metų rudenį, nebus pamiršti ir kad jų pagrindų mokysis kiti. Dar vienas klausimas, ponia McIntyre. Žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ir daktarui Banfi ir ponui Prybę, kad atvykote šią vėlyvą pavakarę į mūsų posėdį. Kadangi aš esu išrinktasis parlamento narys, norėčiau atkreipti dėmesį į Cepolo pasiekimus, o ne susitelkti vien tik tai organizacinius dalykus. Kai mūsų ateiktoje informacijoje aš skaitau, kad policijos kolegija nėra mokymo institucija, o yra tinklas, aš pradedu galvoti, kad jungtinėje karalystėje taip negalėtų būti, kadangi policijos kolegija pagal jungtinės karalystės taisyklės jau savaime turėtų reikšti mokymo įstaigą. Todėl aš išvilgiu tam tikrų prieštaravimų čia. Ir man itin rūpi keletas dalykų. Pati mintis, kad Cepolas renks magistrantūros studijas policijos bendradarbiavimo srityje, man kelia susirūpinimą, nes aš įsivaizduoju tai kaip biurokratijos augimą, bet ne priemonę kovai su nusikalstamumu. Jau anksčiau buvo sakoma, kad tikrai Europa susiduria su didžiulėmis problemomis, ypač neramina prekybos žmonėmis mastas. Ir tik dar vakar mes kalbėjome ir svarstėme prekybą vaikais ir kaip sudėtinga yra atskirti vaiką, kuris tapo prekybos žmonėmis auka ir vaiką, kuris tiesiog prašo prieglopšio. Todėl visos Europos policijos pareigoms tikrai reikia atskirų specialiųjų mokymų, nes su šia problema susidurėme mes visi ir mokymai turėtų būti kryptingi. Europos parlamentas yra sukūręs atskirą komitetą, kuris gilinasi į pinigų plovimo, tai organizuoto nusikalstamumo ir tų nusikaltimų sritį. Ir tikrai šiuose srityse reikalingas bendras valstybių narių policijos pareigūnų mokymo pagrindas. Ir norėčiau sužinoti, kaip mes galėtume kryptingiau dirbti tam, kad galėtume kovoti su konkrečiais nusikaltimais, nesukant per daug savo galvos apie tai, kaip išplėsti mūsų veiklą ir sukurti kažkokius mokslinius laipsnio, mokslinio laipsnio įgyjimo galimybę policijos bendradarbiavimo srityje. Ačiū. Ačiū, senjoras Jimenez. Savin. Labai ačiū, pirminkė, labai ačiū e, ponui Banfi e, už tai, kad pristatė savo poziciją. Aš esu šešėlė pranešėja E, pranešime dėl paramos e, e, prekybos žmonėmis aukoms. Mes balsavome dėl šio pranešimo rugsėjai. Komisarė Reding taip pat pasisakė daug šiuo klausimu. Ir mes kalbam apie tai, kad per metus Europoje nukenčia 75 e, milijonai žmonių. Labai svarbu e, užtikrinti, kad aukos kažkokiu būdu galėtų palaikyti kontaktą su policija. Uh, Ir e, žinome, kad skirtingose šalyse e, žmonės e, bendrauja su skirtingais policijos pareigūnais ir matoma, kad yra nepakankamai žinių, nepakankamai išmanimo, kaip palaikyti ryšius su kitų valstybių pareigūnais. Ir todėl aš manau, kad yra labai svarbu užtikrinti funkcijas tokias šiame kontekste tikrai ne. Nėra prasmės balsuoti dėl pranešimo ir sakyti, kad reikia daugiau mokymo policijos pareigūnams tam, kad būtų galima padėti aukoms, organizuoto nusikaltimo e, aukoms, e, smurto šeimoje aukoms, e, vaikams, kurie tampa aukomis, bet kokie kokioms aukoms, bet kokiam nusikil, nusikaltimui. Auka e, yra labai įvairialypė savoka ir policijos pareigūnai turi suprasti, kokie, kokios yra tų aukų kategorijos, kai kuriems žmonėms reikia, pavyzdžiui, specialios pagalbos. E, Ir taip pat nuo pradžių policijos pareigūnai turi žinoti, kaip e, traktuoti auką. Reikia dėl to geriau apmokyti policijos pareigūnus visoje Europos Sąjungoje. Jeigu mes galvo, galvojame apie kovą su nusikalstamu visos Europos Sąjungos mastu, ne tik valstybių narių mastu, apie tai reikia galvoti. Tai yra labai svarbu ir reikia, kad šis e, klausimas nebūtų pamirštas. Reikia apie jį e, pa, ne, prisiminti šį klausimą. Ačiū, ponė Desaril. Matau, kad jau daugiau norinčių nebėra. E, Ves ilgai dirbame, jau vėlu. Prašysiu, kad ponas Banfi ir ponas Pryvė atsakytų į klausimus. Pirmasis e, pasisakys ponas Banfi. Thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pateikti asmeninio pobūdžio pastabą. 2010 metais kai pirmą kartą gyvenime lankiausi Europos parlamento rūmose, buvau labai susijaudinęs ir galvojau, kad išsipildė didžioji mano gyvenimo svajonė - apsilankyti Europos parlamente. Ir po pirmųjų klausimų komitete, kuris yra atsakingas už biudžeto kontrolę, labai nuliūdau. Iš tikrųjų, susidūriau ne su savo svajonė. Ir po trejų metų man vėl grįžo noras atvykti į Europos parlamentą. Šiandien išgirdau malonių žodžių, bet ne aš jų nusipelniau. Jų nusipelnė tie kolegos, kurie dirba Europos policijos koledžiai ir daugiau nei 200 kolegų, kurie dirba valstybėse narėse ir teikia profesionalią pagalbą teisės saugos pareigūnų mokymų srityje. Būtent jie nusipelno tų gerų, gražių žodžių. Ir rytoj aš ir pasidalinsiu to, tomis teigiamomis, tais teigiamais atsiliepimais, kurių išgirdau iš komisijos ir iš komiteto. Bet žinoma, mes nesame tobuli. Uh, Tikrai nemanau, kad cepolas tapo tobulas, niekas nėra tobulas. Ir užtat esu labai dėkingas už kritinės pastabas ir patarimus, kurių man pateikėte. Labai Jums ačiū. Tai yra garantija, kad Europos parlamento vykdoma priežiūra veiksminga ir kad Cepolas išklauso pastabų. Dabar norėčiau atsakyti į konkrečius klausimus. Europos policijos koledžas nuo 2010 metų rengia mokymo poreikių vertinimus. Šie vertinimai yra rengiami kartu su nacionaliniais mokymo institutais. Ir aš šimtų procentų suteiku, sutinku su išvada, kad tų institutų darbuotojai yra labai profesionalūs ir Cepolas nėra jų konkurentas. Cepolas ir nacionaliniai mokymo institutai dirba drauge. Tas sprendimas buvo priimtas 2001 metais ir tas sprendimas nepasikeitė. Yra laikomasi nuostatos, kad CEPOL turi dirbti remdamasis nacionaliniu mokymo institutu uh, tinklu. Pats Cepolas neturi dėstytojų, neturi tokių darbuotojų, kurių yra nacionalinių lygių. Ir jeigu mes norime užtikrinti Europos teisės saugos pareigūnų mokymo europinę dimensiją, jeigu mes norime sumažinti skirtumus, turime pasinaudoti nacionalinių mokymo tinklų teikiamais privalumais. Ir nesvarbu, kokia bus Europos policijos koledžo ateitis, čia sprendimas priklauso nuo tarybos komisijos parlamento. Mano, aš vis dėlto viliuosi, kad naujas sprendimas bus naudingas ir toliau prisidės prie piliečių saugumo Europos Sąjungoje. Atlikdami sistemingą mokymo poreikių vertinimą mes rengėme mokymų programas tam tikromis temomis, pavyzdžiui, konkrečiai preky, kovos su priekyba žmonėmis. CEPOL yra parengęs išsame mokymo programą svarbiose srityse. Ta programa skirta asmenims, kurie yra suinteresuoti ir kurie nori įgyti bazinių žinių Europos kontekste, nori susipažinti su problemos esme teisiniu reglamentavimu ir konkrečiais sprendimo būdais. Mes taip pat rengėme specialiuosius mokymus, į kuriuos subūrėme ekspertus. Tie ekspertai steigia jungtinės tyrimų grupės, kurios padeda veiksmingai tirti tarptautinių organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklą ir persekioti jas būčiamai tvarka. Taip pat turime ir Europos mainų programą. Vienas iš tos programos tikslų yra užtikrinti, kad pavyzdžiui prancūzijos ekspertai turėtų galimybę nuvykti į Junktinę karalystę ir susipažinti su tais būdais, kurie taikomi kovojant su priekyba žmonėmis Junktinėje karalystėje ir atvirkščiai. Taip pat buvo paminėtas ir žmogaus teisų aspektas ir elgesys su aukomis, nukentėjusiais. Mes ypač daug dėmesio skiriame tinkamam elgesiu su priekybo žmonėmis aukomis. Ir turiu pasakyti, kad tai yra labai rimta problema. Policijos pareigūnai neauga lik gėlės laukia. Juos reikia renkti. Mes esame parengę konkrečių mokymo kursų ir kalbant strategiškai, jūs žinote, kad dabar yra rengiama Europos, yra parengta Europos kovos su priekyba žmonėmis strategija, kuri dar turi būti patvirtinta. Remdam, atsižvelgdamas į šią strategiją, Cepolas pademonstravo didelį lankstumą ir iš karto surengė seminarą, kuriame dalyvavo kovos su priekyba žmonėmis koordinatorius, taip pat Frontex vadovai. Mes sutikime galimybę ne tik valstybinių institucijų, bet ir nevyriausybinio organizacijų atstovams dalyvauti e, tame seminare, aptarti strategiją ir tame, jame dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių iš 27 valstybių narių. Ir tai yra pavyzdys, kaip mes siekime geriau pritaikyti savo veiklą, e, tuo pačiu metu nepamirštami ir finansinių aspektų. E, toliau e, ryšiai su neseniai prisijungusiomis valstybėmis narėmis. Norėčiau dabar aiškiau apie tai pakalbėti. Neigiamas poveikis nacionalinių mokymo institutų biudžetams e, yra tikrai didelis ir aš šimtų procentų sutinku, kad tie nacionaliniai mokymo institutai yra puikus mūsų partneriai, tačiau reikia suprasti, kad kai kuriuose valstybėse narėse nėra studentų, nėra pritraukiami e, besimokantieji, nes nėra finansavimo. Ir kaip sureaguoja Cepolas? Mes padidinome besimokančiųjų skaičių, tačiau tai padarėme persvarstę prioritetus ir perskirstę lėšas, kad tos valstybės narės, kurios ekonominių požiūrių nėra tokios stiprios, galėtų uh, siūsti į mūsų mokymus tuos asmenys, kurie turi bendradarbiauti su kitų valstybių narių pareigūnais. Pavyzdžiui, mes taip dirbame kovodami su būtiniu smurtu. Esame parengę elektroninio mokymo modulį, jis prieinamas visiems registruotiems e, asmenims. Taip pat turime mokymo programą, kurią pasidalinome su visomis valstybėmis narėmis, kad suderintume e, taikomą praktiką. Taip pat būtinis smurtas yra ir mūsų mainų programos tema. Taip pat rengiame ir mokymus klasėse, auditorijose. Ir čia iš karto norėčiau pridurti, kad yra asmenų manančių, keliančių klausimą, ar būtinis smurtas turi būti CEPOL mokymų dalis ar ne, kadangi šis, ši nusikalstama veika neturi tarp valstybinio pobūdžio. Tačiau valstybės narės vis dėlto nusprendė palikti mm, šią temą darbo tvarkė, nes jie yra labai svarbi, pavyzdžiui, žmogaus teisų pažeidimų požiūrių. Ir Dar norėčiau pakartoti, kad remtis tinklu nebuvo agentūros sprendimas. Nacionalinių mokymo institutų tinklo idėja yra Cepolo steigėjų idėja. Čia išeities taškas buvo nacionalinių mokymo sistemų derinimas siekiant pasinaudoti sukauptomis žiniomis ir 27 valstybių narių ekonominė padėtimi. Būtent tai įkvėpė šį sprendimą. Ir galiu pasakyti atvirai, kad yra asmenų, kurie dar, dabar abejoja, ar ta tinklo sistema pasiteisina, ar jis sugeba tinkamai reaguoti į iššūkius, ar reikėtų kitokios sistemos bet um, aš jums įrodžiau, kad Cepolas pasiekė didelį, didelės pažangos, mes įdėgėme daug pokyčių nuo 2010 metų ir mes labai tikimės, kad e, komisija ir kitos e, institucijos, galvodamos apie ateitį, į tai atsižvelgs. Tikiuosi, kad atsakiau į visus pateiktus klausimus. Jeigu ne, galėsiu grįžti prie neatsakytų klausimų. Ačiū. Ačiū, pane Vafė, už išvalgas, kuriomis pasidalinote su mumis, pane Privy. Dabar jums galutinės žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Jei leisite, noriu tik aiškiai pasakyti, kad komisija nepriėmė sprendimo. Bet kuriuo atveju pirmiausia komisija pateiks pasiūlymą, o jau po to teisėkuros institucijos priims savo sprendimus. Mes iš tiesų tik tai e, svarstome daugelį klausimų komisijos tarnybose. Ir manau, kad reikalinga kai ką dar kartą paaiškinti. Būtent mes turime suprasti, kad trys institucijos - parlamentas, taryba ir komisija - yra sutarę, kaip supaprastinti daugelio agentūrų, kurių dabar yra per 3, apie 30, per 30 valdymą. Ir vienas iš ilgų diskusijų rezultatų buvo tai, kad reikia pagalvoti apie agentūrų skaičiaus mažinimą. Ir pavyzdžiui, labai mažos agentūros, aišku, tampa pirmuoju taikiniu. Kita vertus, geresnė valdysena apima ne tik tai agentų, agentūras, bet ir nemažą skaičių administracinių darbų bei tą neproporcingą santykį tarp agentūros pajėgumų ir jai priskirtų funkcijų. Todėl mes tiesiog labai atvirai bandome svarstyti vieną ar kitą galimybę. Ir nedaugiau. Ypač svarstymų reikia tais atvejais, kai matome, jog teks keisti agentūros veikimo teisinį pagrindą. Ir gali būti iš tiesų, kad patvirtinus bendrai požiūrį, Cepolas ir taps tą pačią pirmąją instituciją, kurios veiklą reikės peržiūrėti minėtais aspektais. Taigi, tai viskas yra pamastymų lygių. Aš tiesiog aiškiai papasakau, ką mes darome, kokios vyksta diskusijos. Ir mes, aišku, nesvarstome konkrečių cepolo vykdomų funkcijų. Tai yra kitas dalykas. Mes svarstome horizontaliuosius ES agentūrų tikslus, darbą kaip geriau jas valdyti ir tvarkyti. Taigi tiek galiu dabar pasakyti. Aišku, daugam prireiks laiko, aš jau minėjau apie tai ir bent jau keletą mėnesių mes vėluojame pagal savo numatytų darbų grafiką ir matyt savo pasiūlymą teiksime vėliau. Bet visą tai sakau, kad e, neįvyktų nesusikalbėjimas. Bet to sakiau, kad taupimas reiškia, kad visi turi, ne visi turi galimybę. Mes neketiname naikinti cepolo biudžeto. Mes tiesiog galvojame, ar nevertėtų prijungti cepolo prie um, kitos stambesnės agentūros, nes tokiu būdu būtų įmanoma bent jau administracinių išlaidų prasme sutaupyti. Ir štai apie ką mes kalbame. Dar vienas dalykas, kuris e, reikalauja svarstymų, yra štai koks. Galimi yra įvairūs mokymo modeliai atsižvelgiant į vienos ar kitos srities praktinius uždavinius. Bet mes turime pripažinti ir atkreipti dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, Frontexo atveju mokymas yra viena iš Frontexui patikėtų užduočių. Taigi šiuo atveju nebus jokia revoliucija, jeigu policijos mokymas būtų patikėtas Europolui. Aišku, yra ir priešingų argumentų, teigiant, kuriais įrodinėjama, jog nereikia maišyti Europolo atliekamos funkcijos ir mokymų. Bet, bet kuriuo atveju tikrai mokymas neturėtų daryti žalos pagrindiniai veiklai lygiai kaip ir atvirkščiai. Bet viskas priklauso nuo vykdomos veiklos, nuo vykdomų funkcijų, kaip kad yra Frontex atveju, kuriam patikėtas ir atitinkamas mokymas ir jo rengimas bei įgyvendinimas. Lygiai taip pat kaip yra kova su elektroninės erdvės nusikaltimais ir ją reikia plėsti ir atitinkamus mokymus reikia renkti. Taigi aš tiesiog bandžiau paaiškinti, ką šiuo metu svarsto komisija. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū abiems svečiams, ypač Cepolo direktoriui ponui Banfui. Galime tik tikėtis, kad jūsų svajonės nesuduš kas kart, kai jūs lankotės parlamente. Tikimės, kad mes galėsime jums suteikti stiprybės ir gairių. Kitas posėdis mūsų komiteto vyks lapkričio 27 dieną,